svečių, aš su jais noriu pasisveikinti, jie stebės mūsų posėdį. Šis posėdis yra viešas, jis transliuojamas internetu. Pirmasis darbo tvarkės klausimas yra jos patvirtinimas. Ar bus pakeitimų? Ne. Pone Moska paprašė, kad vietomis būtų sukeisti darbo tvarkės punktai 8 ir 9. Mes taip ir padarysime. Pirmiausia, nagrinėsime 9, po to 8 punktą. Antras darbo tvarkės klausimas posėdžio protokolo tvirtinimas. įprasta, jeigu iki posėdžio pabaigos niekas nepasiūlys pakeitimų, tai protokolai laikomi patvirtintais. Pirmininko pranešimai yra trečias klausimas. Štai jums pateikta apsikeitimai laiškais, jeigu norite susipažinti su laiškų turiniu, kreipkite į sekretariatą. Šis posėdis yra transliuojamas internetu, nepamirškite to. Dabar dėl vertimo žodžių prašau kalbėti aiškiai ir nelėkti, kad vertėjai suspėtų išversti. Dabar aš noriu aptarti dešimtąjį priekybos dėrybų raundą, kuris vyko Japonijoje balandžio 22-29 dienomis. Diskusijos buvo daug žadančios ir aptarėme pagrindinius klausimus - viešuosius pirkimus, geležinkelio sektorėje, tarifus, geografinės nuorodas ir kitus klausimus. Beje, taip pat kilmės šalies klausimą. Dėrybose su Japonija pastebime dinamiškų pokyčių ir mums greičiausiai pavyks pasirašyti susitarimą su Japonija greitai. Artėja gegužės mėnesį aukščiausio lygio ES ir Japonijos susitikimas Šiuo metu vyksta kitos dėrybos PPO organizacijoje. Jos vyksta gegužės 4-8 dienomis. Tema yra ekologinės prekės. Komisija mums šį klausimą pristatė balandžio 16 dieną. Toliau kitos dėrybos T-tip Mums čia labiausiai rūpi įvykiai JAV. Pranešėjai JAV senate ir kongresų rūmose pateikė atitinkamus teisės aktus. Komitetai juos patvirtino, tačiau Senato ir Kongreso plenariniuose posėdžiuose diskusijos rodos išsiplėtė į kitas sritis. Panašu, kad senatas nusiteikęs palankiai, bet kongresas atvirkščiai, situacija neiški, jie reiškia nemažai išlygų dėl susitarimo su Europos Sąjunga. Kongreso dauguma nėra aiškiai susiformavusi tuo klausimu. Visiškai neaišku, kaip pavyks balsavimas kongrese. žinia, galbūt per artėjantį savaitgalį ta dauguma susiformuos. Susitarimą sudaro trys dalys - prekybos sąlygos, toliau skaidrumas ir dar procedūrinės nuostatos. Antra dalis labai svarbi, nes kongresas reikalauja skaidrumo O mes visada šitos reikalavimus gerai įvykdydavome. <clears throat> Bet kongresas taip pat reikalauja įvairių stebėsenos grupių, tačiau mes jas seniai jau esame įsteigę. Dėl prekybų dėl priekybos klausimų dėrybos tęsis iki 18 metų Liepos, taigi mes turime pakankamai laiko. Panašu, kad šiais metais susitarimo pasirašyti nespėsime. Turime palaukti ir tada sužinosime, kaip susiklostys situacija su JAV. JAV pirmiausia nori ratifikuoti Ramiojo vandenino susitarimą ir po to galės skirti daugiau dėmesio TTIP sutarčiai. Dabar aš aptarsiu ES ir Čilės asociacijos tarybos posėdį. Jis vyksta šiuo metu. Jo nagrinėjama tema yra asociacijos sutartis. Tam yra sukurta darbo grupė. Ir tuo susitarimu galėsime pasinaudoti, kai reikės atnaujinti susitarimą su Meksika. Tokie pirmininko pranešimai šiandien. Toliau ketvirtas darbo tvarkės klausimas ad hoc delegaciją į metinę parlamentinę konferenciją PPO klausimais Ženevoje. Jums pateiktas pranešimas apie tai dalyvavo keli kolegos toje konferencijoje. Gal jūs turite klausimų? Panašu, kad ne. Galite perskaityti pranešimą apie konferenciją. Galima pastebėti, kad konferencijoje nemažai delegacijų elgėsi aktyviai, rodos įveiktas tam tikras sąstingis. Tai yra geri ženklai. E, gruodžio mėnesį vyks konferencija Kenijoje ir Ženevos konferencija buvo geras pasiruošimas jai. Penktas klausimas - misija į Vietnamą ir pranešimas apie tai. Misija vyko balandžio 60 dienomis. Buvo sudaryta nemaža delegacija Delegacija padirbėjo sėkmingai, mes surengėme intensyvių dėrybų su Vietnamo vyriausybės atstovais, dalyvavo net Vietnamo premjeras. Vietnamas pageidauja ES ir Vietnamo susitarimo. Jiems tai yra prioritetas. Tai reikia matyti JAV ramio vandenino sutarties kontekste. Vietnamo premjeras labai domėjosi ES prioritetais. Taip pat ramio vandenino sustarimo prioritetais. Kalbėjome su komunistų partijos atstovais, aptarėme ekonomikos klausimus, susitikome su jų parlamento pirmininku. Panašu, kad Vietnamas tapo savim pasitikinčią šalimi. E, aplankėme įvairius miestus, Ho Chi Minh, Saigoną, vykome į tam, tikrus, į tam tikras gamyklas, <clears throat> stebėjome darbo sąlygas, domėjomės darbuotojų teisėmis. <clears throat> Apskritai aš vertinčiau tą misiją kaip labai sėkmingą. Ir darybų procesas pasistumėjo į priekį. Rūpiučio ir rugsėjo mėnesį gali pavykti sėkmingai užbaigti dėrybas dėl sutarties. Dar liko neišspręsta porą klausimų, tačiau vietnamiečiai nusiteikia ryštingai ir aš tikiu sėkmingą dėrybų baigtimi. Stebėsenos darbo grupė toliau stebės dėrybas, ypač tokiais opiais klausimais kaip tekstilės, gaminiai ir muitinės tvarka. Taip pat e, reikalaus, kad Vietnamas ratifikuotų tarptautinės darbo organizacijos standartus. Tai tokie buvo pozityvūs mūsų kelionės rezultatai. Suteiksiu dabar žodį kolegai. Ačiū pirmininkė. Galiu patvirtinti viską, ką jūs čia išdėstėte. Ir noriu pabrėžti, kad mūsų vizito Vietname laikas buvo puikiai suplanuotas. Savaitę prieš mums atvykstant Vietname lankėsi JAV kongreso aukšto lygio delegacija mūsų vizitas taip pat sutapo su Rusijos premjero vizitu. Jis Vietname lankėsi dieną prieš mums atvykstant. Taigi, matome, kad Vietnamas dabar yra tarptautinės arenos e, priešakinėse e-, eilėse, e, susilaukia daug dėmesio jiems svarbiausia ne tik prekyba su ES, bet taip pat prekyba su Eurazijos sąjunga, taip pat prekyba Ramijo vandenino kryptimi. Vietnamas yra tik antroji Pietričio Azijos šalis, su kuria bandome sudaryti sutartį. Mūsų delegacija kelis kartus pabrėžė. Mes pageidaujame kokybiško susitarimo, o kiekiai arba susitarimo sudarimo greitis yra antroje e, vietoje. Galbūt ir pavyks sudaryti susitarimą antroje šių metų pusėje, tačiau mums svarbiausia kokybė. Jeigu nepavyktų susitarti per pirmąjį pusmetį, tai mes pasiruošę dėrėtis toliau. Vietname susitikome su vyriausybės, parlamento vadovais, pramonės atstovais, NVO atstovais. Susitikome. E, dalyvavo mūsų parlamento EPP, socialdemokratų, EKR ir liberalų atstovai, man atrodo, žaliųjų ir GUE atstovų nebuvo delegacijoje, bet šiaip ar taip sudėtis buvo plati. Visi turėjo progą susipažinti su dabartinė Vietnamo realybė. Visi tikimės, kad dėrybos bus užbaigtos greitai ir galėsime koncentruotis jau ne į dėrybas, bet į susidėrėtų punktų įgyvendinimą. Dabar suteikiu žodį ponui David Martin. Um, briefly, make... Labai trumpai. Dėkuoju už išsame informaciją iš jūsų abiejų. Manau, kad tai buvo labai naudingas vizitas. Um, tik noriu pratesti tai, ką mm, tik išgirdome. Uh, suprantu, kad Vietnamas nori laisvos priekybos sutarimo su mumis ir tikrai galėtų dėrėtis dėl to sutarimo, tačiau liktų klausimai dėl gebėjimo gyvendinti tai, dėl ko susitarta. Man atrodo, reikia toliau dirbti tai, ką darome šiame komitete. Reikia galvoti ne vien tik apie sutarimo pasirašymą, bet reikia žiūrėti ir apie sutarimo, kaip, kaip yra gyvenimas sutarimas, ką Vietnamas gali padaryti toje srityje. Antras dalykas Trumpai dėl rinkos ekonomikos statuso. Visi mes delegacijai mm, buvome ten, akcentavome tai, kad nėra ryšio tarp laisvos priekybos starimo ir rinkos ekonomikos statuso, bet reikia, kad Vietnamo pusė irgi tai suprastų, nes mm, daug kas iš, iš vyriausybės sakė, kad kaip jūs galite taip nesuteikdami rinkos ekonomikos statuso, nesuteikdami to statuso kalbėti apie laisvos priekybos e, sutarimo sudarimą. Tai reikia labai aiškiai atskirti tos dalykus, kad ir ana pusė suprastų. Presanis. Euh, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je... Ačiū pirmininkė, man atrodo tikrai tai buvo puikus delegacijos vizitas, noriu padėkoti mm, sekretoriatui. Tikrai pirmininkė tos dienos buvo labai vaisingos ir aš pritarsiu tam, ką pasakė David Martin ir ką pasakė pranešėjas prie, prieš minutę. Noriu tik tai tris dalykus pasakyti. Visų pirma, dėl turinio. Mes turime būti budrus dėl Europos automobilių. Uh, klausimo, nes tikrai, kai na, kalba apie Europos automobilius, tai yra didžiulė diskriminacija. Mm, mums sakoma, kad na, turi būti panaikintos mm, teisės, tačiau iš Azijos po dviejų metų visiems automobiliams bus panaikinti reikalavimai, o dėl mūsų automobilių niekas nepadaryta. Toliau, pavyzdžiui, alkoholis, stiprus alkoholiniai gėrimai, putojantis gėrimai, šampanas Vietname vėlgi taikoma apsauga, o pas juos gamyba tikrai nėra tokia, kokia atitiktų reikalavimus, ypač kai kalba apie intelektinės nusavydės apsaugą. Trečias dalykas tai tekstilę. Reikia suprasti, mes europiečiai turime suprasti, kad kai pasirašome sutarimą su Vietnamu, na, 70 procentų tekstilės atkeliaus iš Kinijos realiai. O, tai reikia pamatuoti padarius, padarinius mūsų europiniai tekstiliai tekstilės gamybai. Ir man atrodo, tikrai reikia turėti omenyje, galvojant apie mūsų rinką, kad nėra automatizmo to, kad, na, jeigu jie turės tą rinkos ekonomikos statusą, kad jau iš karto bus automatiškai taikomos visos taisyklės visiems produktams, ar tai reikia visoms prekiams, reikia suvokti. Tai toliau aš noriu pakalbėti ne vien tik tai apie TTIP, bet ir apie SDS Mm, yra, aišku, ir kitų valstybių, ir kitų starimų, ir reikia pasakyti, kokia yra mūsų pozicija ir kokia Europos piliečių pozicija, pavyzdžiui, dėl arbitražo teismų privačių, kad yra atmetama tokia mintis. Ir, na, Mm, reikia aiškiai pasakyti, kad mes nenorime SDS, mes nenorime e, arbitražų privačių, mes norime, kad būtų mūsų aiški teisinė sistema ir Europos e, subjektams, kad būtų aiški teisinė situacija. Aišku, kad e, ką mes nuspręsime dėl TTIP, aišku, tai turės poveikio ir mūsų santykiams su kitomis valstybėmis. Eh, Taip, tas tiesa. Ačiū. Helmut Royce. Yeah, um, we had not the chance, like... Ačiū pirmininkė. Neturėjome galimybės e, dalyvauti tą delegaciją kaip mažesnės frakcijos, bet tikrai su didžiuliu susidomėjimu klausiausi to, kas buvo pasakojama dėl tų konkrečių rezultatų, kurie planuojami su Vietnamu. Ir aš noriu užduoti tris klausimus kad mm, tikslesnės būtų diskusijos. Visų pirma, mane domintų dėl tvarumo skyrios, pavyzdžiui, jūsų vizitas, ko daugiau davė, kalbant apie sutarimą, nes jeigu kalbame apie tvarumo skyrių, aišku, reikia atsižvelgti į socialinius ir žmogaus teisų pasikeitimus valstybėje ir Europos ombudsmenas yra pasakęs, kad uh, nėra atliktas žmogaus teisų srities poveikio įvertinimas Vietnamo atveju. Tai aš norėčiau pasiteirauti, kokie būtų, pavyzdžiui, ir gal ir komisijos atstovų nuomonė, kodėl nebuvo atliktas tas įvertinimas šį kartą, ar yra numatoma tai padaryti iš karto, mm, nedelsiant, iš karto, kai tik tai bus pradėta dirbti šiuo klausimu. Toliau pratisant ponios Desarnės mintį e, dėl tos priemonės, jeigu sakoma, kad jos nereikia, tai tada kokios diskusijos, kur linksta tos diskusijos iš abiejų pusių, jeigu būtų sudarytas sutarimas laisvos priekybos e, tarp ES ir Vietnamo, e, kas būtų daroma dėl ginčių sprendimo. Ir trečias klausimas Ar turėjote galimybę pasikalbėti su profsąjungomis, pilietinės visuomenės atstovais iš Vietnamo pusės, kas yra, kokie yra lūkesčiai iš jų pusės, ar vyksta viešos diskusijos, visuomenės diskusijos tais klausimais? labai dažnai, kaip rodo mūsų patirtis, pilietinė visuomenė nepakankamai yra informuojama Taigi, kokia yra situacija su informacija, pavyzdžiui, parlamente ir kitur? Panas Vikler. Uh, Ačiū, pirmininkė, mėly kolegos. Jūs tikrai pristatėte gerai pristatė mūsų vizitą. Gal tik tai trys tokie niuansai e, pristatančią situaciją. Visų pirma, dėl vienodų veikimo sąlygų, ar, ir, ar jos egzistuoja. Uh, ar mes norime išlyginti tas veikimo sąlygas, nes e, dabartiniu atveju, pavyzdžiui, yra valstybės nu, įmonių dar specifika tokia Vietname, kai e, įmonės priklauso valstybei. Tai aišku, reikia mm, lyginti tas veikimo sąlygas. Mes taip pat su uh, priekybos rūmais Vietnamo labai informatyviai pasikalbėjome. Uh, Ir tikrai ūkio subjektai, kurie dirba Vietname, labai svarbus. Taip pat mes lankėmės, pavyzdžiui, tekstilės e, fabrike. Galiu pasakyti, kolegoms, kad pavyzdžiui tekstilės fabriko darbininko, ne vien tik tai to fabriko, kuriame mes lankėmės, bet ir kitų fabrikų mm, darbininkų uh, atlyginimai yra maždaug 95 procentais prilyksta tekstilės darbininkų atlyginimams Rumunijoje. Taigi tiesiog aš norėjau pasakyti, kokia yra situacija vietoje. Investicijų apsauga dar aš e, žengsiu dar vieną žingsnį į mūsų gerbiamą kolegę ponę Desarnės. E, man atrodo, kad iš tikrųjų. Mm, apsilankius Europos įmonėse, kurios investuoja egzistuoja Vietname, mm, tai susidaro labai iškus vaizdas kad ISDS ar mm, kitokia panaši sistema negali būti įtraukta į ES sutartis. Aišku, mm, yra didelė priklausomybė, e, galbūt ir yra tam tikra nepriklausomybė nuo Kinijos, Ehm, bet vis tik tai yra tam tikrų įvairių socialinių ekonominių panašumų. Ir reikia pasakyti, kad kai vyksti į tokią šalis kaip Vietnamas, yra ir paralelizmo, bet yra ir tų varžybų tarp TTIP ir TTP. Čia būt, eitų kalba apie 12 valstybių, kurios varžosi, kuri tarsi daugiau gaus iš ekonominės raidos, iš ekonominio vystimosi, aišku, svarbu įvertinti išeities taškus, kas pradeda nuo žemiausio lygio. Taigi, iš tikrųjų, transatlantiniai santykiai ir um, santykiai per ramų į vandenyną, aišku, yra čia tų tokių tam tikrų varžybų. Ačiū už visą informaciją. Galvojant visų pirma dabar apie investicijų apsaugą, reikia pasakyti, kad tikrai buvo didžiulis susidomėjimas, kaip užtikrinti investicijų apsaugą. Ir reikia pasakyti, kad uh, Vėliau dar kalbėsime su komisija, kaip būtų galima užtikrinti investicijų apsaugą. Ir įmonės, kitos interesuotos šalės Vietname kėlė klausimą dėl neformalių mokėjimų kai pinigai keliauja per um, oficialias struktūras, tiesiog, na, kaip ir, mm, tarsi, kad kaip ir papildant tas struktūras, kad būtų galima užtikrinti, kad viskas kaip ir veiktų. Tai aišku, mm, reikia galvoti apie investicijų apsaugą Ir tai yra vienas dar išlikusių tokių klausimų, neišspręstų reikia tą išspręsti ir taip pat ir, ir, ir biurokratijos klausimas. Taip pat kalbėjome su profsąjungų, kaip ir asociacija, e, kalbėjome su pilietinė visuomenė, mes norėjome e, gauti kaip galima platesnį vaizdą sudaryti. Mm, kalbėjome su 72 žmogaus teisų grupių, organizacijų atstovais. Buvo kalbama, aišku, apie steigimosi laisvę, žodžio laisvę, buvo kalbama apie tai, kad situacija bendrai kaip ir nebloga. Um, profsąjungų konfederacijos mm, vadovas, su, su, su profsąjungų konfederacijų vadovu aptarėme taip pat ir tvarumo skyrių. Panašu, kad jie suprato, kad būtina vykdyti reformas tam, kad profsąjungos galėtų dirbti E, profsąjungų konfederacija nusintė raštą vyriausybei siūlydama e, patvirtinti, ratifikuoti aštuonias pagrindinės darbo laisvės, tarp jų taip pat ir e, būrimos į profsąjungas laisvė. Atrodo, yra susitarimų, galvojant apie aštuonis um, tuos um, darbo standartus, iš esmės kaip ir susitarta dėl to, tačiau mūsų monitoringo grupė dar turės labai budriai stebėti, kaip realiai viskas klostysis vietoje. Toliau rinkos ekonomikos statusas. Mm, tikrai įdomu buvo pastebėti, kad komisijų partijos priekybos komisijos pirmininkas paragino mus pripažinti rinkos ekonomikos statusą. Aš prieš kokį 20 metų būčiau pagalvojęs, kad tai yra iš viso net neįmanoma apie tai galvoti, tačiau štai žiūrėkime per, vis tik tai laikui bėgant viskas kaip pasikeitė. Ir tikrai reiks gal žiūrėti, kada realiai rinkos ekonomikos statusą bus galima suteikti. Uh, tai valstybei. Aišku, reikia galvo, turėti omenyje ir, ir stojimo į PPO procesą tiek Vietnamo, tiek Kinijos atveju. Aišku, kad tai irgi įtakoja rinkos ekonomikos statusą. Manau, kad ateityje mūsų komitetas turės pasigilinti į šios klausimus panalizuoti tiek politinius, tiek teisinius aspektus. Taigi, jei daugiau niekas nenori pasakyti, laikykime, kad šį darbo atvarkės klausimą aptarėme, tuomet galime perėti prie šešto darbo atvarkės klausimo. Privatus sektorius ir jo galimybės prisidėti prie uh, vystimosi. Aišku, čia irgi yra mm, priekybos aspektų. Turime nuomonę rengiamą kartu su dėvi. Mm, yra čia įvairių su priekyba susijusių aspektų, kuriuos reikia aptarti. Tai suteiksiu žodį mūsų pranešėjai poniai e, Lola Sančias Kaldentai. El sector privado está jugando un rol. Ačiū pirmininkė. Taip, privatus sektorius vaidina vis svarbesnį vaidmenį vystimosi srityje. Yra naujas ir bendradarbiavimo programos, kur privatus sektorius vaidina labai svarbu vaidmenį. Uh, Mm, taip pat užtikrinant ir, ir sverto e, finansavimo efektą. Ir aišku, tai reikia sieti su tarptautinė priekybos politika. Manau, kad norint prisidėti prie vystimosi, būtina bedarbiauti su privačiu sektoriumi. Uh, Reikia nepamiršti 208 straipsnį Lisabono sutarties ir visus tarptautinius sustarimus, kurie yra pasirašyti, kad būtų galima užtikrinti efektyvų vystimasi. Reikia galvoti ir apie privataus sektoriaus homogeniškumą juk eina kalba, pavyzdžiui, apie vietos kooperatyvus ir, ir panašius dalykus. Svarbu, kad privatus sektorius turėtų galimybės prisidėti prie vystimosi. Ir ES turi atsižvelgti į besivystančių valstybių situaciją tam, kad e, iš tikrųjų vyktų ir, ir industrializacija, ir diversifikacija veiklos, ir kad būtų galima kovoti su mokės mokesčių vengimu, su neteisėtais pinigų srautais. Aišku, tai galima dar čia toje srityje paminėti ir priekybą žmonėmis, ginklų kontrabandą ir terorizmą. Uh, Labai svarbu užtikrinti, kad žmonės galėtų pasigaminti pakankamai e, maisto, kad turėtų galimybę gauti vaistų, Tai yra nepaprastai svarbu besivystančiose valstybėse, norint užtikrinti e, tvarų jų vystimasi. Taigi ES savo priekybos politikoje turi skatinti gerą valdyseną ir turi užtikrinti, kad europinis atsakas būtų iš tikrųjų atsakingas kad nepamirštumėm žmogaus teisių, lygybės, profsąjungų teisių, aplinkos apsaugos, prieigos prie socialinės e, sistemos ir maisto saugos ir panašių elementų. Visa tai yra, aišku, mūsų komitetui labai svarbu ir mes tai išsakome savo nuomonėje vystimosi komitetui. Tai gal tiek. Dėkoju pranešėjai panaštie. For... Dėkoju pirmininkui, dėkoju kolegijai už temas pristatymą. Tai labai svarbi tema, svarbi tiek mums, tiek mūsų komitetui, tiek TV komitetui. Ir klausimas yra tai, kad šiais metais mes baigėme tūkstančio tūkstančio vystimosi tikslus ir dabar e, periname prie kito, kit, kitos tikslų grupės, tai yra tvaraus vystimosi tikslų, bet mes stengiamės m, tiesiog įveikti tą didžiulį skurdą. Ir pagalbos sistemas yra labai svarbios, bet jų, yra ne, jų nepakanka. Ir reikia dar kitų papildomų būdų, kaip kovoti su skurdu. Ir privataus sektoriaus vaidmuo yra pripažįstamas, šią prasme mes pripažįstame, kad ir Europos parlamente, kaip praeisiais metais, mes priėmėme rezoliuciją, kuriai buvo labai pritarta dėl naujų vystimosi tikslų tai buvo pripažinta labai svarbi privataus sektoriaus rolė ir aišku ir priekyba gali turėti, gali vaidinti labai e, didelį vaidmenį siekiant tvaraus vystimosi tikslų. Privatus sektorius sukuria 90 procentų darbo vietų besivystančiose šalise. Ir tą reikia pabrėžti. Ir ypač aš sutinku su pranešėja, kad reikia daryti skirtumą tarp įvairių privataus sektoriaus rušių. Ir būtų gerai, jeigu mes mm, kreiptume dėmesį pagalbai mažoms vidutinėms įmonėms. MVI čia yra svarbiausias, kadangi jos iš tikrųjų sukuria daugiausia darbo vietų ir padeda tvariam vystimuisi. Kalbant apie kitus konkrečius dalykus pirmoji pirmoj redakcijoje, kurie siūlė pranešėja, yra klausimai, kurie PP grupiai ir na, kaip, kaip raudona linija, kaip pavyzdžiui, peržiūrimas jau dabartinių, dabar egzistuojančių priekybos investicijų peržiūrimas arba, pavyzdžiui, investavimo tarifų tvarkos peržiūrimas, tai, pavyzdžiui, kitose komitetuose e, norima, kad reikėtų pozityvių pabrėžti tai, kaip priekyba gali prisidėti prie vystimo Aš taip pat manau, kad yra ir kitų svarbių klausimų, kurias mes paminėjome ir mes, žinome, sutinkame su tuo, kad reikia gerbti darbo teisę ir taip pat atskaitomybę, privatus sektoriaus e, atskaitingumas, privataus ir viešojo sektoriaus bendra atsakomybė, čia vėlgi ją reikėtų skatinti, bet vis dėlto reikėtų labai atidžiai ir nevartoti tokių frazių, kad mes turėtume e, kažkaip e, sustabdyti kažkokias praktikas, bet tiesiog reikėtų ieškoti būdų, kaip jas pagerinti. Aš sutinku su pranešėja, kad reikėtų. Mm, teikti prioritetą investiciją, į investicijas mažoms ir labai mažoms įmonėms, nes jos yra esminės, jos yra svarbiausias. Ir sutinku su mm, pranešėjos nušviestais klausimais, kad kaip yra svarbu užtikrinti gerą administravimą Ir čia ES galėtų tikrai vaidinti svarbu vaidmenį partnerystėje su besivystančiomis šalimis ir padėti užtikrinti mm, valdžios institucijų ir, ir, ir teismų atskaitingumą, nes būtent jie sukuria draugišką klimatą, kur privatus sektorius gali plėstis ir vystytis ir tuo būdu jie padeda visa, viso šalies vystimuisi. Taigi reikėtų e, labiau atskai, e, atsakingos vyriausybės Čia galbūt sustosiu, tik tai dar norėčiau e, dar pasakyti, kas svarbu EPP grupiai, EPP frakcijai. Tai yra, kalbant apie priekybą, e, ją reikėtų pabrėžti kaip vieną iš tų elementų, kuris e, padeda įvykdyti tvaraus vystimosi tikslus, dėl kurių bus sutarti bedovų susitikime. Labai ačiū. Ima. Gracias, presidente. Sí, yo quisiera empezar por eh, felicitar a la ponente porque creo que ha hecho. Ay, perdón. <laughs> Gracias. Problemas dėl mikrofono. Ah, por felicitar a, a la ponente. Eh, norėjau pasveikinti pranešėją, padėkoti už eh, jos atliktą darbą. Tai tikrai labai išsamus dokumentas Aš manau, kad yra tam tikras persidengimas, yra tam tikrų sutapimų. Aš manau, kad mes, kaip sakoma, transliuojame tom pačiom bangom. Aš sutinku su pranešėjos tokia bendra nuomonė, teigia, kad reikėtų įtraukti labiau pravatų sektorių į um, vystimosi tikslų siekimą ir tai eina kartu su ranka rankon su kitais dalykais. Pirmiausia, geresnis reglamentavimas, aiškus tikslai, kurie yra nurodyti privačiajam sektoriui, bendarbiavimas besivystančiose šalyse. Toliau, politinio nuseklumas siekimas. Vėlgi tas brandžios nurodytas principas čia es vaidina, galėtų vaidinti svarbų vaidmenį. Reikia ir toliau e, tęsti mūsų, mūsų, mūsų darbą. Nes mes turime tiesiog derinti viešus ir privačius e, resursus, lėšų šaltinius, nes e, mažiau turtingose šalyse jau yra to tokia strateginė partnerystė. Ir mūsų verslas, mūsų verslo įmonės galėtų veiksmingiau veikti. Taigi e, mums reikėtų tiksliau, tikslesnio apibrėžimo, koks yra privataus sektoriaus vaidmuo ir mm, kalbant apie investicijas ir, ir projektus, tai mes turėtume žinoti, kokie yra parametrai ir kaip privatus sektorius galėtų įsijungti ir dalyvauti. Reikia pasakyti aišku, aiškiai, kad mūsų atspirties taškas yra tikslų nustatymas reikia e, remti tuos projektus, kurie gerbė žmogus teisės, kurie turi aiškius tikslus, kurie yra skaidrus ir kurie ženkliai prisideda prie žmonių gyvenimo sąlygų pato pagerinimo. Tačiau aš norėčiau iškelti visą eilę aspektų, kuriuos, į kuriuos mūsų, mano nuomonė, turėtume e, kreipti daugiau dėmesio šitame dokumente. Visų pirma, reikia padaryti nuorodą, paminėti koks augimas, kokį augimą mes norime besivystančiose šalyse. Tai yra įtraukiantis, apriepintis augimas, tą reikia paminėti toliau, reikia užtikrinti, kad investicijos, investiciniai projektai bus prieinami e, e, tokiems ben, ben, bendro gėrio paslaugoms, pavyzdžiui, švietimui, sveikatos apsaugai ir toliau. Toliau, manau, kad reikėtų daryti ES bendrovių įmonių sąrašą, kurios e, vysto kurios vykdo vystimosi tikslus, tokius projektus, kad būtų labai aišku, kaip šitie projektai yra gyvendinti, kad būtų atsekamumas. Tai reiškia, kad vartotojai galėtų tinkamai vertinti ir prisidėti ir kad jiems būtų aišku, kad tai jie gali, pavyzdžiui, įsigyti kažką, pirkti, kad paslaugų tiekėjas iš tikrųjų teiktų tinkamas paslaugas. Kalbant apie žmogus teisės, reikia paminėti, kaip svarbu yra moterų teisės ir kaip svarbu yra lyčių lygybė. Nereikia pamiršti fakto, kad būtent besivystančiose šalyse moteris labiau kenčia nuo nesubalansuotų, neiškių ir netgi smurtingų struktūrų. Ir mūsų vystimosi politikoje reikia užtikrinti geresnę lyčių lygybę, kad būtų tikrai visiška lygybė. Aš šiek tiek nesupra, nesutinku su pranešėja, su kolego iš EPP dėl kai kurių klausimų na, nebuvo peržiūrėti dabar egzistuojantys sustarimai. Reikia tai padaryti, kad būtų aišku, kaip, vis, kaip tokie vystimosi prioritetai, vystimosi projektai padeda ginti žmogaus teisės. Aš manau, kad mes turėtume analizuoti situaciją ir galiausiai reikia pabrėžti, bendrą socialinę atsakomybę. Dalyvavimas privataus sektoriaus veikloje padės skatinti vietos ūkį, vietos ekonomiką ir padės vystyti mažas įmonės ir vietos smulkės įmonės. Ir mūsų, tai bus naudinga ir mūsų bendrovėms, kuris yra panašaus dydžio. Šioms bendrovėms, šioms įmonėms reikia, kad jos būtų tikros, būtų užtikrintos, kad jos bendradarbiauja su produktyviu sektoriumi. Taigi, tose šalise, kur mes vykdame projektus, tos pačios šalis turi sukurti e, vystimasi e, sinergiją. Aišku, mes dirbame labai greitai, yra platus sutarimas ir manau, būtų puiku, jeigu ši iniciatyva būtų paremta ir čia komisija turėtų atsižvelgti tai, kokius mes tikslus keliam, keliame. Ir manau, kad apsilankimas Vietname yra puikus pavyzdys to, ką mes veikiame. Pirmininkas, ačiū, ponas Satlį. Briefly. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Aš e, pritariu ir mano frakcija pritarė naujiems inovatyviems būdams, kaip reikėtų mm, vykdyti inovacinę politiką apskritai. Apskritai, kaip pereiti nuo tradicinių instrumentų, nuo tradicinių priemonių, kaip pavyzdžiui finansinė parama, ir pereiti prie naujų priemonių. Tai prekyboje ir privačiame sektoriuje ir kaip juos įtraukti mūsų veiklą. Turėčiau ke, ketvirtą e, pastabų, kai kurie e, pritarė nuomonėje, kai kurie ne visai sutinka. Na visų pirma, manau, kad reikėtų pabrėžti, kadangi mes esame prekybos komitetas, reikėtų pabrėžti, kaip svarbu, kad privatus sektorius ir prekyba kokią reikšmę jie turi vystimas plėtros politikai, kaip jie padeda užtikrinti ūkio sėkmę besivystančiose šalise ir parodyti, kad jie gali sukurti didžiąją dalį darbo vietų ir tai bus pajamos neturtingiems žmonėms. Tai reikėtų aiškiai pabrėžti. Antras dalykas ir konkrečiau dėl importo tarifų. Manau, kad tai nieko naujo. Mes tai svarstėme per įvairias tą darybas mes suprantame ir galime iš dalies pritarti, kad besivystančios šalis turėtų turėti teisę įvesti tam tikrus, taikyti tam tikrus importo tarifus tam, kad palengvintų jų vietos pramonės vystimasi. Bet iš kitos pusės šitie tarifai turėtų būti konkretus, riboti, ribotą laiką galioti ir pal liesti tik kad jie būtų taikomi tik tai mažiausiai išsivystučiosiuose šalise. Ir apskritai lank, nelankstus tarifai, tai galėtų, būti, galėtų tiesiog būti nenaudingi ir tiesiog žalingi. E, ilgalaikėje perspektyvoje to negalime leisti. Toliau mes turim programą, kuri vadinasi Aid for Trade. Ir manau, kad vėlgi reikėtų padaryti nuorodą į šitą programą tekste, nes tai yra labai svarbi iniciatyva, kur pagrindiniai prioritetai yra skatinti verslo įmonių tarpusavę santykius. Tai vėlgi nereikėtų pamiršti šios konkrečios programos. Ir galiausiai, bet nemažiau svarbu, tai yra bendra socialinė atsakomybė. Visi sutinka, kad ES įmonės turėtų būti atskaitingos. Bet iš kitos pusės man kyla šiek tiek tokių abejonių, kaip tai teisingai padaryti. Ar reikėtų įvesti ribojančias priemonės mūsų dokumentuose ir ar tai turės tokių rezultatų, kokiu mes laukiame. Manau, kad čia reikėtų ieškoti kitų būtų, kaip užtikrinti bendrą socialinę atsakomybę, o ne, jeigu ne, tai tikrai Mm, kad tai nebūtų našta, nereikalinga administracinė našta es verslui ir tas vadinamas popierinis sprendimas ne visuomet yra tinkamas sprendimas. Vėlgi tą ir reikia čia pabrėžti. Aš arba mes parengėme keletą pakeitimų pasiūlymų šiai direktyvai ir tikiuosi, kad rasime visiems priimtinus sprendimus su nuomonės rengėja. Tai tiek ačiū. Madame de Samis. Euh, Dėkoju. Manau, kad tai yra nuomonė, kuri yra parengta labai laiku ir mm, mums kyla klausimų dėl privataus sektoriaus ir vystimosi, nes pagalba yra reikalinga, tačiau ji negali eiti bet kur. Ir mm, aišku, mes negalim sumažinti biudžeto sunkumo, apie juos mes puikiai žinome. Be to, E, reikia pagalvoti, pasakyti, kad e, apie tūkstančio tikslus, kodėl jie nebuvo pasiekti ir reikia kokie buvo parengti nauji tikslai ateinančiams metams, bet kas buvo pasiekta, kitas klausimas. Ir aš manau, kad reikėtų pagalvoti, koks būtų mm, bendradarbiavimas tarp ES ir besivysančių šalių. Ir aš nežinau, ar priekyba, vystimasis ir visą tai, kas yra paminėta, kas, apie ką buvo kalbama per pastarosius metus, dešimtmečius, buvo vaisinga ir tai nešė vaisių. Aš manau, kad mes turėtume pritar, pritar, remti mažas, vystim, mažas įmonės, padėti privačiam sektoriui ir žinoti, kokie yra, kokias yra problemas tose šalyse, pavyzdžiui, infrastruktūra, transportas, investicijų klausimai, finansavimo klausimai, taip pat tinkam natūralių šaltinių, gamtos šaltinių vystimosi valdymo klausimai. Ir e, aš norėčiau čia štai ką pridurti. Tai nėra provokacija, bet vis dėlto reikėtų apie tai pagalvoti. Jau daug metų mes finansuojame visą eilę projektų, e, kaip numatyta e, projekte, besivystančiose šalise, pavyzdžiui, Kinija Kinijos pavyzdys, kur, aišku, kur yra finansuojami projektai, kur, pavyzdžiui, reikia statyti gamybą. Bet, e, e, aišku, pavyzdžiui, Kinija pastato e, ligoninę, bet kas toliau. Taigi mes, ES, neturime būti įpareigoti, mes turime pagalvoti ir renkti naują bendravimą, naują partnerystę, kad būtų naudinga tiek besivystančiom šalims, tiek Europos Sąjungai. E. Labai ačiū. Pone Keller. Labai ačiū, dėkuoju pranešėjai ir mes galime pritarti nuomoniai kadangi manau, jog privatus sektorius gali vaidinti didelį vaidmenį vystimosi srityje, bet e, tai nėra bendras sprendimas visiems, vienas visiems, kai buvo praeitie e, kai kurių apibūdinta. Manau, kad privatus sektorius gali prisidėti prie vystimosi tada, kai e, laikomasi taisyklių ir kai yra vykdoma peržiūra ne vien tik tai, bet kalbant apie prioritetus, reikia paminėti mokesčius. Mokesčių vengimas yra didžiulė problema besivystančiose šalise. Reikia užtikrinti, kad privatus sektorius moka mokesčius, kadangi e, kai valstybė turi pinigų savo rankose, tada jį gali e, vykdyti projektus ir ką dažnai pastebi besivystančiose šalise, tai mes turime europinės kompanijas, kurios Europoje turi gerą įvaizdį, turi ir darbuotojai, darbdaviai, ir, ir ekologiškos įmonės, o kai jos iš, išvažiuoja iš ES teritorijos, jie tai elgesi visiškai skirtingai. Taigi visą to Europos bendrovės turėtų laikytis bendrųjų žmogus teisų principų ir taip pat politinių tikslų ir tada, kai jos veikia užsienyje, tai yra už ES ribų. Ir čia teisės aktų rinkėjai turi e, galimybę parengti daug, daug ko prisidėti. Aišku, mes negalim parengti teisės aktų besivystančiose šalyse, bet daug ką galim padaryti. Pavyzdžiui, prekybos sustarimus įstatymus rengiant ir panašiai, ir taip pat dėl ES investicijų priemonės, tai mes turime užtikrinti, kad bus privalomas e, ataskaitų dėkimas kiekvienoje šalyje, kiekvienoje įmonėje, skaidrumas ir e, taip pat atskaitomybė pagal nacionalinę teisę, tai irgi labai svarbu. Ir turėtų būti SPO kontaktiniai punktai, ir tai būtų atsakingos šal, vietos, kur galime nukreipti skundus, taigi čia daug ką galime padaryti ir mes taip pat turime pagerinti stebėjimo mechanizmus, kad būtų gerbim laikomas e, darbo teisės ir darbo sustarimų. Tai privatus sektorius vaidina svarbu vaidmenį besivystančiose šalise, tai padeda užtikrinti stabilumą, vystyti jų aplinką, jų, jų taip pat vartotojų apsaugos teisę, tai to nereikia pamiršti. Taigi mes pateiksime keletą pakeitimų pasiūlymų, bet apskritai mes esame patenkinti nuomonės projektų ir dėkuojam pranešėjai. Dėkuoju glaube, dass das ein sehr Bericht, äh, wichtiger Bericht ist. Ačiū. Tai yra labai svarbi nuomonė, kalbant apie Dogos darybų procesą. Ir e, dar daug ką turėtume pasiekti, kalbant apie e, prekybos palengvinimą, prekybą pagalbą priekybai atsižvelgiant į pastaruosius įvykius Afrikoje. Taigi mes teisingai darome, kad nurodome, jog mm, yra padaryta daug pažangos Ženevoje ir iki gruodžio mėnesio reikia sėkmingai užbaigti šį darybų raundą. Muito mokesčiai turėtų Mm, būti, turėtų galioti ir jie, juo, jiems, juos reglamentuoti turėtų atitinkamas mokesčių institucijos. Tai čia aš tik tai vieną iš, nedaugelio, iš daugelio pavyzdžių pasakiau, kur besivystančios šalis turi e, daug ką padaryti mokesčių srityje. Ja. Dabar noriu steigti žodį komisijai. Kas yra komisijos atstovas? The... Dėkuoju, e, Antik Ahramti. Aš esu mm, prietų sektorius priekybos ir regioninių integracijų skiriaus vadovas. Labai ačiū. Mes pritarėme nuomoniai ir e, šiandien išsakytiems požiūrėms dėl privataus sektorius vaidmens sustiprimo besistančiose šalise. Tai yra mm, reikėtų atsižvelgti į darbo vietų kūrimą ir praėjusiais metais mes parengėme komunikatą, kuris labai aiškiai apibrėžė principus ir kriterijus, kalbant apie ES paramą privataus sektorių vystimui ir kaip turėtume dirbti kartu su privačiu sektoriumi siekdami vyzdimosi tikslų. Ir šitie principai ir kriterijai, jie papildo um, tarptautinės pagalbos principus ir mes, na, aš noriu pabrėžti, kad 108 straipsnis yra labai svarbus ir mes e, pritarėme tiems politikos nuseklumo tikslams. Reikia pastebėti, kad privataus sektoriaus vaidmuo dabartinėse diskusijose tarptautinė mastu dėl finansavimo, dėl vystimosi ir po 2015 metų e, tai vaidina labai svarbu vaidmenį, kai dėl pranešėjas pastabų šiandien, tai mes labai pritarėme išsakytams pastaboms ir jos labai atitinka ir mūsų komunikatą ir ten ir yra labai gerai atspindėtos Aš labai noriu pabrėžti tai, kad privatus sektorius susideda iš įvairių ūkio subjektų, iš įvairių veikėjų. Mes teikiame daug svarbos geram administravimui, žmogus teisės yra mūsų programos centre. Galbūt dėl teiginio nuomonėje, kad dabartinės es praktikos dėl privataus sektorius finansavimo pasirodė mažai efektyvios, tai mes tam nepritarėme. Iš tikrųjų, principai, kurie yra paminėti nuomonėje, kurie yra beje ir komunikate, yra mūsų politikos centre ir planavimo veikloje mes jų laikomės ir niek, ne vienas peržiū, iš per, ne viena peržiūra, ne viena ataskaita nesieja e, privataus sektoriaus su e, skaidrumo stoka arba nesieja to su minėtais principais. Dėl prekybos politikos tai gali, ji daug gali, kuo gali paremti vystimasi, kaip yra paminėta, kai dėl susidarimų sutarčių, tai e, sėkmingos sutartis turėtų atsižvelgti į visų e, partnerių priekybinius tikslus. Mes pritarėme, kad besistančios šalis gali saugoti savo jautriausius sektorius ir tam pasitarnauja e, vystimosi tikslai, taikyti lankščius e, importo tarifus, tai čia reikėtų e, kiekvieną atvejį nagrinėti atskirai ir žiūrėti, koks bus poveikio vertinimas. Reikia žinoti, kad tvaraus vystimosi skyrius yra paprastai traukiamas į prekybos sustarimus. Taigi, kaip sakiau, tai yra vis labiau mm, augantis rytis ir džiuguosi, kad vyksta diskusijos Europos parlamente. Mes atsižvelgsime į šitą augančią privataus sektoriaus rolę įgyvendinami 2015-2020 metų programas, atsižvelgiant į principus ir kriterijus ir kitus klausimus, kuriuos mes nu, matėme, nurodėme savo komunikate. Ir aišku, atsižvelgsime į šios dienos diskusijas. Ačiū. Thanks a lot and back to our. Ačiū dabar žodis vėl pranešėjui. Dėkoju visiems komentavusiems kolegoms. Nekantrai lauksiu jūsų pakeitimų pasiūlymų, kad rastume kompromisus. Dabar aš noriu pratesti komisijos mintį. Europos auditų rūmai kvestionavo e, sumaišymą arba derinimą. Todėl mes šitą abejonę nurodėme ir pranešime. Ačiū Jums. Pakeitimus reikia pasiūlyti iki gegužės 8 dienos vidurdienio. Ir turėtume balsuoti gegužės 28 dieną, jeigu liks laiko po T-tip. Toliau mes aptarsime septintą klausimą metinė subsidiarumo ir proporcingumo principų ataskaita. Dabar kalbės ponas Borelį, pranešėjas, e, nuomonės referentas. Ačiū pirmininkė, proporcingumo principas įgauna naujų bruožų. Bandoma rasti naują santyki tarp ES institucijų ir piliečių, kurie pageidauja daugiau teisių ir įtakos. Ankstesnėje komisijos ataskaitoje neaptartas subsidiarumo principas prekybos politikoje. Komisija užsiminė, kad tai išskirtinai ES kompetencija. Mes manome, kad laikai pasikeitė. Pasikeitė politinės paradigmos ir subsidiarumo principas įsigalėjo visose ES politikos rytise, įskaitant prekybą. Todėl galima teikti, kad kai kurios komisijos tarnybos per daug naudojasi viešosiomis konsultacijomis ir poveikio įvertinimo ataskaitomis. Tai atstumia piliečius nuo ES politikos. Piliečiai ir organizacijos pagidauja daugiau dialogo su institucijomis subsidiarumas tai tam tikras iššūkis mums. Dėl to aš noriu aptarti subsidiarumo 2013 metų principą. Penki punktai. Pirmas. Subsidiarumo vaidmuo ES tarptautinėje prekyboje. Sudarant tarptautinius susitarimus reikia atsižvelgti į subsidirumą, kai susitarimuose yra nuostatų aktualių valstybėms narėms. Pagal Lisbono sutartį ES įgavo išskirtinę kompetenciją, vis dėlto išlieka tam tikro netikrumo, jeigu prekybos sutartie yra nuostatų dėl tiesioginių investicijų. Tai parodė sustarimai su Kanada ir Singapūru. Tai tam tikra pilkoji zona, galimas kompetencijų konfliktas. Ypač tai aktualu energetikos rytyje. Tai ypač išryškėjo susitarimo su pietų Koreja atveju. Antras punktas - makrofinansinė pagalba. Dažnai derantis dėl tarptautinės priekybos iškyla politinių klausimų. Todėl turime vadovautis ir subsidirimo principu, spręsdami dėl savo partnerių. Parlamentas turi stebėti lėšų panaudojimą. Tarkime, taikomas toks principas daugiau už daugiau. Tai buvo pritaikyta arabų pavasario metu santykiuose su arabų šalimis. Dažnai E, poveikio įvertinimo ataskaitos nupiešia pernelyg rožinį vaizdą netitinkantį realybės. Tai tip sutartis, pavyzdžiui, e, siekia daugiau politinių tikslų - sustiprinti ES ir JAV ryšius. Bet ar mūsų piliečiams ir įmonėms, ar tikrai šitas sustarimas yra naudingas? Ar jis bus naudingas visiems, o ne tik daugia nacionalinėms kompanijoms. Tikrai negalime būti tuo tikri. Mes negalime pritarti skaičiavimo metodikai, kurią pasirinko komisija. Todėl, bet kokiose darybose reikėtų pritaikyti subsidiarumo ir atsargumo principus. Poveikio vertinimo ataskaitos nevykdomos darybų pradžioje, jos vykdomos vėliau, o mes norėtume, kad tokios analizės būtų atliktos prieš pradedant darybas, kad žinotume, ko, e, kokį poveikį mūsų būsimi sustarimai turės. Toliau noriu aptarti kompetencijų koliziją tarp ES ir valstybių narių. Ypač tai išriškėjo TTIP darybų metu. Ir dar vienas man labai svarbus klausimas. Aš esu įsitikinęs, kad mes šio parlamento nariai gavę įgaliojimus tiesiogiai iš mūsų rinkėjų juos ginti ir saugoti visos ES interesus. Kai kalbame apie subsidiarumą, mes dažnai pamirštame savo tiesioginius rinkėjus. Aš norėčiau, kad teis, e, rinkėjai labiau dalyvautų priimant sprendimus, ypač ir dėl prekybos politikos. Piliečiai to pageidauja. Ypač tais atvejais, kai gali nukentėti jų interesai. neturėtume pamiršti piliečių. Viešųjų konsultacijų, kurias vykdo komisija, nepakanka. Jei sprendimai priimami Briuselėje, būtų priartinami prie rinkėjų, juos rinkėjai labiau primtų ir tai užtikrintų rezultatus. Jeigu vykdomas poveikio įvertinimas – Ir jeigu vykdoma vieša konsultacija, tai turėtų vykti visą Europos Sąjungoje. Tik tada vieša konsultacija gali būti laikoma galiojančia. O subsidiarumo principas turėtų galioti visais prekybos politikos klausimais. Poveikio vertinimai turėtų atsižvelgti į vietos aplinkybės, vietos sąlygas. Tai galbūt skamba kaip labai sudėtinga užduotis, tačiau mes, parlamentas, turėtume numatyti, kokios problemos mūsų laukia. Jeigu pasinaudotume protingai susidarumo principu, mes tik tai sustiprėtume ir geriau galėtume pastarnauti savo rinkėjams. Dabar lauksiu jūsų klausimų. Ačiū. Toliau kalbės šešėliniai pranešėjai. Ačiū. Porą žodžių apie pono Borelį pranešimą. Iš principo mes pritarėme jo pasiūlymams taip pat e, jo išdėstytoms problemams dėl subsidiarumo. Vis dėlto subsidiarumas galbūt nėra svarbiausias dalykas prekybos politikos rytyje, nes tai pagal sutartį yra išskirtinė ES kompetencija. Tai yra bendrijos politika. Na, bet galima rasti tam tikrų išimčių makro finansinė, makrofinansinė pagalba trečiosiams šalims. Čia galėtų būti taikomas subsidirumo ir proporcingumo principas. Dėl makro finansinės pagalbos aš sutinku, kad reikia atlikti daugiau ex ante įvertinimu, ypač tais atvejais, kai finansinę pagalbą reikia skirti skubiai. Kita vertus, norėčiau pabrėžti, kad nereikėtų keisti institucijų balanso ES, ypač e, bendros prekybos politikos rytyje. Institucinė Institucinis balansas, tai aš turiu omeny balansas tarp valstybių narių ir ES institucijų. Tas balansas nustatytas Romos sutartimi ir jį reikėtų išlaikyti. Ačiū toliau ponas Lachtrid. Dėkoju pranešėjai už atliktą darbą. Viskas labai įdomu. tam tikrą dalimi galiu, galiu pritarti. Jūs kalbėjote apie poveikio įvertinimus, dažnai jie būna tendencingi, bet neobjektyvūs. Vyksta interesų karai tarp ES ir valstybių narių. ir reikėtų stengtis, kad to neliktų. Penktą punktą mes vertiname palankiai, bet e, bandysime jį dar patobulinti pateikdami pakeitimą. Apskritai, kalbant apie subsidiarumą, aš jį suprantu taip. Klausimus reikia spręsti tinkamiausių lygmenių lyginamas ES priekybos politika su užsienio politika, susidarau įspūdį, kad priekybos politika veikia daug geriau. ES priekybos srityje yra milžinė, bet užsienio politikoje ES nykštukė, todėl kad valstybės narės visos pakrikusios ir daro, ką tik nori. E, automatiškai nėra taip, kad jei kažkokį veiksmą atlieka valstybė narė ar regionas, tai tas veiksmas automatiškai yra geresnis ar kokybiškesnis. Žinote mano nuomonę, kad ISTS yra sukurta tik tai teisininkams praturtėti. Bet e, kita vertus, aš nemanau, jog geriausia būtų, kad kiekviena valstybė narė spręstų atskirai. Europos Sąjungai tenka svarbus vaidmuo. Galbūt net tuo požiūriu, kaip ponė Malmstrom mano ir šiandien išdėstys. Aš manau, kad susiskaldimas pagal valstybės prekybos politikoje būtų klaida, būtų negeras dalykas. Jūs teisus, kad piliečiai turi žinoti, kas vyksta, dėl ko susitariama. Bet tai nereiškia, kad piliečius turėtų informuoti tik tai valstybė ar regionas. <clears throat> Ačiū. Toliau kalbės ponas Buchner. Marytė. Taip, ačiū pirmininkė. Aš esu mūsų frakcijos šešėlinė pranešėja ir noriu kalbėti. Papildysiu kolegas, patikslinsiu. Iš tiesų, apie ką mes kalbame? Subsidiarumo savoka dažnai politizuojama. O politikos srityje, prekybos srityje, piliečiai ir nacionaliniai parlamentai gali daryti įtaką ministrams, kai jie priima sprendimus taryboje. Šiame procese dalyvauja ir Europos parlamentas. Mes atstovavime piliečiams pagal skirtingas politinės pažiūras. Man būtų įdomu išgirsti, ką reiškia savoka proporcingumas. Turime pripažinti paprastą faktą, kad priekybos politikoje ES mes dirbame kartu ir taip mes įgauname svorio, o tai nauda mums. Turbūt ne viena valstybė narė nemano, kad susidėrėtų dėl tokių pačių sąlygų su trečiosiomis šalimis, jei dirbtų pati viena jos dėrybų pozicija tiesiog būtų daug silpnesnė nei ES. Yra klausimų, kurie man ne visai žinomi. Ką reiškia dvišaliai apsaug, apsaug, dvišalės apsaugos nuostatos? Ar tai yra dalykai, kurie numatyti Lisabono sutartyje, ar siūlote naują priemonę? Ką reiškia safeguard clause? Toliau tekste minima įgaliojimai spręsti dėl prekybos, turime pripažinti, kad nors sprendimas dėl to, kam tenka atsakomybė, yra politizuojamas dažnai, bet galų galia tai yra teisinis klausimas. E, tą teisinį klausimą gali išsklaidyti teisingumo teismas, jeigu ginčiasi komisija ar taryba, kam tenka teisė spręsti. Reikia aiškiau skirti politinius ir teisinius aspektus. Kolegos komentavo mm, poveikio įvertinimo ataskaitas. Čia reikėtų pasigilinti, ar komisija pati atlieka tyrimus, ar jinai samdo iš šalies tyrimus, konsorciumų universitetų nepriklausomus tyrimus. Nesakau, kad jie nepatikimi, tačiau tie nepriklausomi tyrimai gali būti politizuoti. Taip pat galbūt reikėtų atsigręžti į praeitį ir pažiūrėti, kaip sekasi su buvusiais prekybos susitarimais. Aišku, joks mokslinis tyrimas neatskleis 100 procentų tiesos, tačiau mes galime atsigręžti ir pažiūrėti, kaip mums sekėsi praeitie sudaryti prekybos sustarimus. ES gavo daug naudos iš tarptautinės prekybos. Pranešėjas taip pat paminėjo principą daugiau už daugiau. Prekybos politika, be jokios abejonės, yra mūsų užsienio ir saugumo politikos viena iš mozaikos dalių atskaitomybė už skirtas lėšas, už finansinę pagalbą turi būti matoma platesnėme kontekste. Atsakomybė puikus dalykas, tačiau tai ne tik prekybos klausimas. Taip pat pageidaujama, kad suinteresuotieji subjektai daugiau dalyvautų aktyviau. Aš pritariu tokiam tikslui. Aš pritariu raginimams, kad dėrybos būtų skaidresnės, daugiau informacijos būtų pateikiama, tačiau kaip mes įgyvendinsime tą tikslą? Europos komisijos darbuotojų grupė beveik nepasikeitė, jos biudžetas ir etatų skaičius nepasikeitė, taigi mąstykime realistiškai. Turime skirti lėšų, kad atsirastų reikiami, reikiami e, pajėgumai. No. Ah, no. Ar išgaira šešėlinis pranešės? Šešėlinė nėra, bet e, aš galėčiau trumpai pakomentuoti. Ačiū, ponė Buner. Richterstadt äh, danken, mhm. vor allem für seine. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui, ypač už visuomenės įtraukimą valstybėse narėse. Labai tikiu tai, tokiais dalykais. Mano frakcijos nuomonė tikrai yra labai drasu subsidiarumą, proporcingumą taikyti priekybos politikai. Tai gali paveikti mūsų darbą interkomitete. komitete Toliau antro, trečio punkto nuostatos. Kaip sakė pranešės, mes laukiame Europos Teisingumo teismo sprendimo. pagal Lisabonos sutartį dėl ES investavimo politikos ir tik po to galime spręsti, kaip susidarumas gali, turi būti taikomas sutartyje subsidiarumas yra vienas iš pagrindinių principų, visą apimantis principas. Ir pagal sutartis galima spręsti kiekvienu atveju atskirai. Tai yra tikrai labai nauji dalykai. Ketvirtas, penktas punktai ir paskutinis antro punkto sakinys. Mes iš esmės pritarėme tam, kas yra pasakyta dėl proporcingumo. Reikėtų mm, paaiškinimui, paaiškinimų tekstui. Toliau šeštas punktas, mes taip pat norėtumėm jį paremti, nors mm, mes galvojame, kad tai nėra iš tikrųjų taip susijęs su subsidarumu ir proporcingumu. Willst du noch, Helmut? Ja, ja. Helmutai, dar norėtumėt kažką? Okay, äh, also ich will mich da nicht einmischen. Ne, ne tik, kad visiškai <laughs> pasitraukiu iš diskusijų, tiesiog norėjau, kad pirma šešėliniai pasisakytų. Tiesiog norėjau du dalykus dar pasakyti. Visų pirma, subsidiarumas yra principas, kuris yra įtvirtintas sutartyse. Ir mm, turime žinoti, kad es yra atsakinga už priekybos politiką ir mm, kiek es priekybos politika įtakoja mm, žmonių gyvenimus valstybėse narėse kokias turi, kokius turi variantus, alternatyvas valstybės narės įvertinti priekybos politiką. Ir ta prasme aš pritariu kolegoms, kurie pirmai kalbėjo. Man atrodo, pranešės pasirinko tikrai įdomų požiūrį, bet dar yra vienas dalykas, ką aš norėčiau pasakyti. Mikrofinansinė pagalba tai kaip tai dabar įgyvendinama. Per pastaruosius um, mėnesius, metus nebuvo atsižvelgta į sprendimus priimamus valstybių narių lygmenių. priekybos politika turėjo tikrai realaus apčiuopiamo poveikio žmonių gyvenimui valstybėse narėse. Man atrodo, kad reikėtų, kad aiškiau būtų kalbama apie tai, kad pranešėsi labiau atspindėtų, siūlytumėm kalbėti apie korekcinį mechanizmą, kad būtų galima atsižvelgti į tai, kas yra labai aiškiai įtvirtinta sutartyse. ar mes kalbame apie subsidarumą ir jo poveikį realiai ekonomikai. Ehm, mes tikrai mm, mielai prisijungsim prie tolesnių svarstymų. Ačiū, laba diena. Visų pirma, Norėčiau pasakyti, kad komisija tikrai dėkoja pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams ir parlamentarams už išsakytas pastabas dėl šio pranešimo projekto. Ir norėčiau išsakyti pastabas, kurias sugrupuočiau dvi dalis. Visų pirma, dėl subsidiarumo, o paskui dėl poveikio, poveikio vertinimo klausimų. Taigi dabar subsidarimo principas kaip po toks, jis įtvirtinta sutartise, sutartis šaiškina, kada ir kaip subsidiarumo principas taikomas. Šis pranešimas, kurį analizuoja Teisės reikalų komitetas, yra pranešimas, kurį parengė komisija, kuri analizuoja subsidiarumo principo taikymą. Tai nėra pranešimas, kuris apžvelgia tas rytis, kuriuose subsidiarumo principas turėtų ar neturėtų būti taikomas. Dabar dėl subsidiarumo specifiškumo e, priekybos politikos rytyje, kaip parlamentarai minėjo, tai priekyba yra išimtinė ES kompetencijos rytis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad subsidiarumo principas kaip po toks čia netaikomas Ir tam yra gerų priežasčių, kaip ponas Lechtfried ir pasakė, pateikdamas pavyzdį. Uh, Mm, priekybos politika išskirtinė ES e, kompetencijų rytis, kadangi mes negalime kitaip suvaldyti priekybos politikos, jeigu viena valstybė taiko vienokią liberalizacijos ar tarifų politiką, kita valstybė kitokią. Mums reikia bendros politikos ir tam, aišku, reikia išskirtinės ES kompetencijos. Tai reiškia, kad subsidiarumo principas nėra taikomas būtent aiškioje šioje išskirtinės kompetencijos srityje. Komisija paprašė Teisingumo teismo nuomonės dėl kompetencijų pusiausvyros tarp ES ir valstybių narių, kad būtų galima patikslinti kai kuriuos iš tų dalykų. Ir man atrodo, kad reikėtų išsakyti čia porą svarbių pastabų dėl to sąveikos tarp priekybos politikos ir valstybių narių kompetencijų. Man atrodo labai svarbu ir aiškiai pasakyti, kad priekybos politika sukuria tam tikrą bazę, kur taisyklės derinamos tarptautinių lygmenių. Ir čia minėčiau pranešimo projekto trečią punktą. Tai nepakenkia valstybių narių kompetencijoms, pavyzdžiui, nustatyti savo sveikatos ar aplinkos apsaugos politikas. Taip pat JSDS srityje, pavyzdžiui, tai nepakenkia nacionalinių teismų jurisdikcijai spręsti klausimus um, uh, savo nacionalinės teisės pagrindų SDS um, taikymo. Taip pat norėčiau tarti porą žodžių dėl poveikio vertinimo. Pagrindinis komisijos pranešimas, su kuriuo dirba komitetas, minė poveikį vertinimą ir taip pat yra minimas komisijos darbas analizuojant subsidiarumo um, poveikio vertinimo kontekste. Tai nėra pranešimas dėl bendrai poveikio vertinimo veikimo ir kas turėtų ar neturėtų būti um, tvirtinama ar analizuojama. Tiesiog aš norėčiau tarti porą žodžių dėl poveikio vertinimo konkrečiai. Visų pirma, reikia aiškiai pasakyti ir ypač kalbėčiau apie penktą punktą čia, kad komisijos ex ante poveikio vertinimas apima ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius sutarimo aspektus. Taip pat reikia paminėti ir 11 punktą žmogaus teisų aspektus nes e, žinome, kad vyksta diskusijos e, dėl poveikio vertinimų. Komisijos nuomonė yra tokia, kad darbas sėtina su poveikio vertinimu yra tikrai tvirtas, geras. Ir Tvaros poveikio įvertinimas yra atliekamas dėrybų metu, po to tęsiamas ir tai yra labai geras darbas ir parlamentarai kalbėjo apie tai iš tikrųjų, kad reikia plačiau apžvelgti e, politikos visą kontekstą. Ir pabaigai noriu pridurti, kad komisija tikrai yra pasiryžusi uh, palaikyti esamus santykius su pilietinė visuomenė ir komisija dena milžiniškas pastangas, kad tikrai pasiektų pilietinė visuomenė, kad būtų galima aptarti įvairius priekybos politikos aspektus ir integruoti visuomenės nuomonę. Ačiū. Ačiū ir pabaigai mūsų pranešėjų žodis. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems, kas pasisakė šio klausimu. Nes matau, kad mes kaip ir į naujus plotus čia įžengėme. Aš tikrai atsižvelgsiu jūsų išsakytas pastabas. pasistengsiu kai kuriuos ir sureaguoti. Jau dabar mm, tiesiog mm, du dalykus norėčiau aptarti. Visų pirma, mm, viešos konsultacijos, konsultacijos su visuomenė. Dažnai matome, kad komisija galvoja, kad, su kons, kad, kad e, konsultacijos su visuomenė kaip ir yra įvykusios, viskas kaip ir galioja, nors e, tose konsultacijose, pažiūrėjau, kai kuriuose valstybėse narėse dalyvauja labai nedaug žmonių. Man atrodo, kad tuomet nelabai gali tuo pasiremti. Ir siūlyčiau plėsti tą bazę čia. Mano manimu, e, reikėtų sakyti kad įvyko konsultacijos su visuomenė ir viskas yra galiojant ir, ir, ir gerai, tik tuomet, kai tos konsultacijos buvo pakankamai plačios ir pakankamai daug žmonių juose dalyvavo. Taip pat, e, sakyčiau, Priekybos politika tikrai turi būti Europos politika ir Europos sąjunga turi turėti daug didesnį svorį nei valstybių narių sprendimai šioje srityje. Aš suprantu, aišku, kad situacija yra labai skirtinga skirtingose valstybėse narėse, tų skirtumų yra nemažai. Tačiau toks variantas, kai valstybės narės gali pasitelkti tas saugiklio nuostatas, kad apsaugotų savo rinkų specifiką. Uh, Mano manimu, tai reikalingas dalykas, bet aišku, galėtumėm dar sugrįžti prie to klausimų vėliau. Labai ačiū. Pakeitimo pateikimo terminas yra gegužės 20 diena vidudienis. Dabar devintas darbo atverkės punktas. klonavimo klausimas. Man atrodo, reikėtų mums ir parlamentarams klonavimą kažkiek pritaikyti, kol kas dar neišrasta tai, bet um, mūsų ekspertė klonavimo klausimais yra um, Jutkirton Darling. Um, Labai ačiū. Na, čia reikia atsargys tokiamis technologijomis. Taigi, Mes jau antrą kartą keliam šį klausimą komitete. Aš norėčiau patikoti visiems už indėlių, už patiktus pasiūlymus. Ir nuo praėjusio e, diskusijų komitete aš čia daugiausia dėmesio skirsiu 50 pasiūlymų, kurias pateikė nariai ir norėčiau aš čia labai greitai peržvelgti svarbiausius klausimus. Pirmiausia, tai e, draudimo pobūdis. Kai kurie nariai siūlo e, nuolatinį, o nelaikiną draudimą. Aš suprantu, kad šitas požiūris e, yra, jam pritarė ir kitų komitetų nariai. Aš čia norėčiau žinoti šešėlinių pranešėjų nuomonę šią klausimą. Dėl SND frakcijos Jiems svarbiausia yra išlaikyti peržiūros reikalavimą, peržiūros nuostatą teisės akte, kad būtų galima ateityje vykdyti vertinimus. Toliau kitas svarbis rytis yra teisinė pasiūlymo forma. Atrodo, kad dauguma pritartų, jog būtų reglamentas, o ne direktyva. Kolegai NV ir mm, kalt mm, frakcijos irgi mm, pasisako šio klausimu. Ir aš neprieštarauju, kad šitie pakeitimai būtų įtraukti nuomonę, kad būtų atsižvelgtų jų požiūrį. Toliau taikymas rytis. Ir kai kurie pasiūlymai e, siūlo išplėsti gyvūnų sąrašą, galvijų sąrašą ir išplėsti apibrieštis antrame straipsnėje, ypač kai dėl savokų E, tai yra reprodukcinė medžiaga, dėl šitokių savokų. Ir toliau reikia atsižvelgti į Agri ir Žemės ūkio komitetai, ieško, siekia gairių mūsų, m, iš mūsų komiteto, kokios turėtų būti tarpinės taisyklės. Ir mes turėtume nustatyti proporcingas e, priemonės, atsižvelgti gyvūnų gerovę ir visuomenės moralės e, klausimus, kad tai turėtų būti e, visom pusėm priimtina. Ir aš nenorėčiau, kad būtų pasiūlymas kažkoks neproporcingas. Taigi e, visų nuomonė yra labai laukiama. Manau, kad 48 e, pakeitimas iš Janek gali būti geras e, kompromisas. Toliau, dėl atsakomumo. Daugelis iškėlė klausimų ir Aldė, IFTT, GUE, šešiniai pranešėjai labai svarbių klausimų iškėlė ir dėl atsekamumo. Tai prekybos partneriai, su prekybos partneriais čia yra sunku, galbūt reglamente yra neįmanoma. Nežinau, ar turėtume rasti bendrą kalbą, kaip susijęti šitos, šitos nuogastavimus su mm, dėry, prekybos, prekybos dėrybomis ir kad mes galėtume mm, ir su partneriais jos aptarti ir įtraukti į tekstą. Taigi tokios yra sritis, dėl kurių buvo pateikta e, pakeitimų pasiūlymai, tokia yra mano nuomonė apie juos ir taip pat šešėlinių pranešėjų susitikimas kitą savaitę. Aš tikiuosi šiandien išgirsti pastabų ir dirbti kartu dėl kompromisų. Ačiū. Shadow. Ačiū dabar žodį šešėlinėms pranešėjams. Pirmiausia, ponas Visas. Muchas, muchas gracias, presidente. Quería... Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už e, jos atliktą darbą. Mes visuomet puikiai bendradarbiaujame, kai dirbame kartu. Ir e, aš buvau iškviesti misija Nigerijoje, tai e, keičiantis nuomonėmis Mm, dėl nuomonės pasiūlymo. Aš manau, kad pasiūlymas yra geras ir tai atitinka mūsų komiteto galės. Taigi nemanau, kad, me, kad turėtų būti problemų priimant, pritarint šitam pasiūlymui ir aš tikiuosi, kad mes tikrai dirbsim mm, taip pat vaisingai, kaip ir dirbame anksčiau, rengdami kitas nuomonės. Aš tik tai vieną dalyką norėčiau pakeisti. Tai yra teisinė priemonė pereiti nuo direktyvos iki prie reglamento. Tai atitiktų <clears throat> kitų pranešėjų Alve Ende ir manau, kad čia Europos Sąjungoje turėtų būti taikomas vieningas požiūris, kad būtų, toliau turėtų būti reglamentas, kad būtų e, tiesiog neiškreipyta vidinė priekyba ir kad būtų tinkamai galio, vieningai įgyvendinami visoje e, teritorijoje. Ir mano frakcija pateikė pasiūlymų, kai dėl kitų grupių, kitų frakcijų pasiūlymų, aš dar jų detaliai išanalizavau ir dar nenoriu mm, išsakyti tokių baigiamųjų pastabų, bet aš manyčiau, kad reikėtų taikyti tokias pračias priemonės, mm, kaip ir mm, taikėme dokumentį dėl, dėl, dėl galvijų. Ir tai būtų naudinga mėsos importuotojams, aš manau, kad tai būtų tikrai prasminga ir būtų prasminga kad teisės aktas būtų savalaikis ir realistiškas, ir norėčiau, kad komisija išsakytų savo nuomonę dėl atsekamumo sistemos klonuotiems gyvūnams ir jų jaunikliams ir taip pat reprodukciniai medžiagai, kadangi, kaip sakiau, nėra prasmės statyti priemonės, traukti priemonės, kurių nebus galima įgyvendinti. Taigi norėčiau žinoti, ką apie tai galvoja komisija ir, aišku, šešėlinių pranešėjų posėdėje mes galėsime detaliau visą tai išanalizuoti. Ačiū. Labai ačiū. Toliau. Pone Rys. Euh, dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš jau dėkuoju e, pranešėjai, kai mes pirmą kartą keitėmės nuomonėmis mm, ir aš pritariu šitai nuomoniai. Aš kaip aplinkos saugos komisijos atstovė dalyvau diskusijose nuo pradžių ir mes e, tikrai aptarėme visą eilę klausimų, galbūt kartais labai emociškai, bet reikėtų pasakyti, kad kai kurie klausimai yra tikrai labai radikalus ir buvo sunku E, sutarti ir dėkoju e, poniai Kirta Darlink už tai, kad yra pasiektas subalansuotas pasiūlymas. Na, aš daug ką išsakiau savo pakeitimų pasiūlymuose, įgina tris principus, kurie yra reikalingi e, brangus liberalams, bet aš pirmiausia, kaip pasakyta, draudimų laikinas pobūdis, kurie jau nebegalioja. Mes nežinome, kokia bus ateitis ir technikos aišku, nėra, ne, nefunkcionuoja, dabar tiesiog neveikia ir yra tikrai e, reali gyvūnų kančia, tai mes tikrai turėtume nu, laikytis e, nusaklios nuomonės. Ir čia, kaip sakiau, tie laikini draudimai. Ir toliau dėl išlygų, dėl išimčių, jeigu klonavimas yra vykdomas tyrimo tikslais, arba, pavyzdžiui, retųjų ir teistų iš, išlaikymui, arba, pavyzdžiui, vaistų e, tyrimams. Tai aš e, pateikiau pasiūlymus šitais tais klausimais ir reikiuosi, kad jiems bus pritarta, kas dar labai svarbu. Tai um, draudimas uh, uh, ONC taisyklių čia uh, yra labai svarbus niuansas, kur reikalaujama drausti ir jūs, la, jūsų, e, tai yra jūsų nuomonė, kad reikia drausti klonavimą visiems jaunikliams, visoms kartoms ir 42-46 pakeitimų pasiūlymai ir e, čia yra tik tai turėtų būti taikymą tiesioginiams palikuonėms, tai yra pirmai kartai. Ir, e, na, beje, kaip gaila, kad komisija ne nepasistengia išvengti šių diskusijų dėl, dėl palikonių, nes čia galima keitis ir keistis nuomonėmis, nes visi šitie palikonių klausimai, tai jie buvo mūsų diskusijose bus nepagrindiniai klausimai. Ir kitas klausimas, irgi anksčiau kalbėjęs, e, pasakė, kad aš esu pasirengusi pritarti tiems pakeitimams, kurie gali pakeisti tekstą ir pereiti nuo direktyvos prie reglamento ir apimti kitus, kitas veislės, jeigu pavyzdžiui yra taikomas sakoma, klonavimas šioms teisėms už ES ribų ir mm, dėl, dėl, dėl komisijos, kuri laikosi tokios pat pozicijos iš esmės kaip, kaip, kaip ir pirmajame komitete 2010 metų mm, dokumente, tai manau, kad šitas status quo na, ne padeda suartinti mūsų pozicijų. Na, galbūt, dar, galbūt jau per vėlų, gal ne, bet e, ankstesniuose nuomonės pasikeitimuose komisija teigia, kad dėl ženklinimo, dėl klonuotų e, gyvūnų ir jų palikonių, jų jauniklių žymėjimo, tai ar šitas tyrimas bus paskelbtas, ir parlamente, ir tai turėtų būti padaryta Liepos mėnesį. Ir klausimas, ar manote, kad šitas žymėjimas yra numatomas O jeigu taip, tai kodėl komisija, ir aš taip girdėjau, neseniai viename posėdėje ji nusprendė, kad neturėtų būti taikomas atsiekamumas, jeigu komisijos dokumente, kurį aš čia turiu, 2010 metų komunikate komisija mane, kad jis yra tink, tai yra tinkama. Taigi, kaip per penkis metus. E, atsiekamumas, kuris dešimtais metais buvo tinkamas, o dabar jau yra nebeproporcingas ir nenumanomas. Tai tiek, ponė pirmininkė, mes tikrai e, laukiame komisijos pasisakymo ir mes tikrai nenorime pradėti prekybos karus trečiosiamis šalimis, bet mums, man atrodo, yra tai e, labai e, svarbu, ne, galbūt mes šiek tiek, na, neigiamai kai kurias dalykus pasakėme, bet mes manome, kad į tai, kas paži... sumažintų susitikimų mūsų standartus ir pažem... pažemintų kokybę, mums yra nepriimtina. Thank you, Mr. Chairman. I'm speaking on behalf of... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš atstovauju e, šešėlinį pranešėją ponę Biech ir mes patikime tik vieną pasikeitimo pasiūlymą, tai praš, kuris skatina mm, parlamentą atmesti šitą pasiūlymą ir mūsų nuogastavimai yra susijęs su priekyba, yra trys pagrindiniai klausimai. Mes manome, kad šis pasiūlymas, mm, na, pakenks mūsų priekybos dėryboms ir su kurs problemų e, prekybai su e, jungtinėmis valstybėmis ir Merkosūro šalimis, kur iškilonojami produktai yra laisvai prekiaujami, pardavinėjami. Toliau yra kiti prekybos partneriai, kurie jau iškėlė nuogastavimus dėl PPO e, su nuostatų laikymosi, tai yra Kanada, Urugvajas, Argentina, Naujoji Zelandija, tai gali būti tam tikrų neigiamų pasiekmių ir galiausiai <clears throat> klausimas dėl atsakymo ir, mm, ir, ir, te, ir testavimo dėl atsakamumo, tai gali būti kai kuriems e, ūkininkams ir maisto produktų gamintojams per, per sunku, per brangu, o dėl testavimo tai mes nežinome, ar yra kažkokie testai, kurie dabar gal dar daryti skirtumą tarp klonuotų ir neklonuotų gyvūnų ir jų produktų, kurie gali juos atskirti. Tai mes manome, kad jau yra teisės aktai galiojantis tai yra naujųjų maisto produktų teisės aktai, kurie užtikrintų, kad joks maisto produktas iš klonotų gyvūnų nebus pateiktas į rinką, netlikus patikros ir nesutikus pritarimo. Todėl mes manome, kad šitas teisės aktas išsius labai neigiamą žinę mokslo tyrimų institucijams ir taip pat e, potencialiai atgrasys potencialius investuotojus. Dėl to me, nuo Europos tai mes manome, kad reikėtų atmesti šitą pasiūlymą projektą. Labai ačiū. Na, aš dabar atstovauju Leonoro Frace šešinę pranešėją. Na, visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už darbą, nes jie eina tą pačią kryptimį, kaip ir mes manome, kad reikėtų eiti. E, svarstant šitą klausimą, tik norėčiau iškelti svarbiausius elementus, kurie mūsų nuomonė turėtų būti įtraukti mm, į tekstą, kad būtų uždrausta e, vartojimas maisto produktų iš, gyvon, iš klonotų gyvūnų. Mes manome, kad ženklinimas yra reikalingas, nes daugelis ir ne es šalių naudoja šitą techniką, tai taikant draudimą, tai, e, tai, tai tas laikinumas yra svarbus, nes jeigu bus visiškas draudimas, tai tuomet nebus galima atsekti visiškai klonuotų gyvūnų ir, ir, ir jų produktų. Tai yra, mes e, svarstame tą tip su jungtinėmis valstybėmis, kurias leidžia klonuoti gyvūnus maisto, tiks, maisto gamybai. Ir klausimas, kaip garantuoti garantuoti, kad bus laikomasi mūsų maisto saugos standartų, kad bus laikomasi sargumo principo. Vėlgi norėčiau pasakyti, kad mes <clears throat> vertiname šešė, pranešėjos darbą, bet manome, kad nuomonę galime e, patobulinti. Thanks a lot. Labai ačiū. Grazie, signor Presidente. E, beh... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turiu klausimą kolegoms. Aš norėčiau žinoti, kai jūs duodate klonuotų gyvūnų maistą mm, vaikams, kaip tai gali, tai gali atsitikti, nes nežinome, ar šitie produktai yra svarbus, ar yra ilgalaikiai tyrimai atlikti, nes čia nėra jokio tikrumo apie klonuotų gyvūnų, produktus iš klonuotų gyvūnų. Ir po 20-30 metų galbūt bus tie tyrimai atlikti, bet mes busim to, tie bandymų triušiai. Ir kokia yra klonuotų gyvūnų genetika, ir jeigu, pavyzdžiui, m, mm, ūkininkas žino, tai e, klausimas, jeigu, pavyzdžiui, e, tomis pačiomis sąlygomis visi, e, iš visų gyvūnų bus gaunama tiek pat pieno ar mėsos, tai kokio, kokias yra skirtumas tarp gyvūno ir, ir, ir, ir, ir mašinos. Tai vėlgi čia ekonominiu požiūriu produktivumo klausimais, tai viskas gali būti tvarko, bet čia yra kiti klausimai. Tai čia gyvūnas gyvūno gyvybė pasitarnauja prekybė, komercija ir tikrai kartais gyvūnai kenčia ir labai retai e, e, ai, kyla didžiulė genetinė rizika. Aš jau čia nekalbu net apie gyvūnų palikuonis. Jeigu mes pažiūrėsime šitas praktikas, kaip jos leidžiamas Europoje, tai galimybės gali būti baisios ir e, mes turim ne vien tik tai žiūrėti į produktus, bet taip pat ir į gyvus gyvūnus, taip pat atsižvelgti moralės ir visuomenės sveikatos klausimus, kaip bus prekiaujama šitais gyvūnais ir, e, ir produktais iš jų. Taigi reikia ir atsiekamumo, reikia ir ženklinimo e, ir nu, reikia nustatyti atitinkamas politikas ir ypač dėl TTIP. Bet tai turėtų e, kalbėti iš tiesų teisės aktas. Ir aišku, reikia rimtis sveiko proto požymį, protingumo principų. Na, dėja, komisijos pasiūlymas yra labai silpnas ir tai e, leista tik e, įsigalioti Europos Sąjungoje. Komisija ne, nori, kad tai, tai taip neturėtų poveikio teisės aktams, bet iš tikrųjų tai yra visiškai priešingai. Labai ačiū. Panas Flium, komisijos atstovas. Thank you, Chair. <clears throat> Ladies and gentlemen. Dėkuoju pirmininkė, ponės ir ponai. Daug e, kas teikia, kad e, yra rizikingų tokių klausimų, taip pat tarp jų atsekamumas. Noriu pasakyti keletą žodžių dėl taikymo srities tai mes nesižvelgėme visas rūšis, kur technologija negali būti komercinių pobūdžių taikoma, bet tiesiog tai yra apsiribojama pagrindinėmis veislėmis išplėsti taikymo sritį ir apimti palikuonis, tai kalbam tik tai apie klonuotus gyvūnus, kodėl iš, reikės išplėsti taikymą sritį ir apimti mm, palikuonis. Jeigu tai būtų padaryta, tai reiškia, kad mes negalime pateisinti mūsų priemonių dėl gyvūnų gerovės, e, kaip tai pripažinta EFSA, kuriuo mes remiame pasiūlymą, nes mes manome, kad klonuotų gyvūnų palikuonis E, jiems yra taikomas dirbtinis apvaisinimas ir tai turėtų būti pateisinama ir kitomis priežastimis ir, pavyzdžiui, turėtų būti atsižvelgti į etikos klausimus, dėl to mes abejojame, ar reikėtų išplėsti taikymo sritį ir ypač klonuoti gyvūnų palikonėms. Na, dar norėčiau pasisakyti dėl saugumo, kurį iškėlė paskutinė kalbėtoja. EFSA labai aiškiai nurodo, kad klonavimas tai nėra maisto produktų gamyba. Ir čia dėl atsiekamumo. Čia aš pasižymėjau labai skirtingus požiūrius, skirtingas pastabas. Pone Rys minėjo komisijos poziciją dešimtais metais ir mūsų poziciją dabar. Nuo 2010 metų mes atlikome poveikio vertinimą ir tai buvo pagrindas pasiūlymams, kuriuos pateikėme. Ir šitas poveikio vertinimas mm, kalba apie galimybę ženklinti taip pat nustato, kokios taisyklės yra taikomas e, palikonėms ir tai jeigu, pavyzdžiui, yra proporcingumo testas, mes manome, kad tai yra per daug brangus ir per daug sudėtingi būdai. Poneris tari nuorodą į tyrimą, kuris dar tebe vyksta komisijoje, teisingai. Mes dabar aiškinamės, ar laikomasi proporcingumo principo dėl, dėl išlaidų, dėl kaštų. Komisija pradėjo tyrimą, patikrinti, ar tikrai taip yra. Ir tyrimas bus paskelbtas, na, bent jau pagal mūsų dar karštą, tai turėtų būti 15 metų spalio mėnesį. Na, manau, atsakiau pagrindinius klausimus Yra, aišku, kai kurie teisiniai klausimai, bet nenorėčiau leisti susimkės diskusijas. And, uh... Dėkoju. Dėkoju visiems šešėlinėms pranešėjams. Manau, kad mes turime pagrindą ir galime pasiekti kompromisą ir rasim sprendimus per šešėlinių pranešimų pranešėjų posėdį, atsiprašau, ir kitą savaitę įvertinsime tai, kas dabar išsakyta, mm, kokie yra pagrindiniai klausimai, kad mūsų šešėlinių pranešėjų posėdis būtų kaip įmanoma e, veiksmingesnis. Na, mes galim tiesiog mm, numatyti tam tikras klausimų grupės ir galėtume patobulinti komisijos pasiūlymą tuo remdamiesi. Taigi dėkoju visiems už pasisakymus ir e, laukiu diskusijos kitą savaitę. Me... Dėkuoju, tačiau reikia priminti, kad mes turime laikytis procedūros, kad mes nebūtume priversti daryti kažkokių kompromisų. Nepamirškime to, o bus balsuojama gegužės 28 dieną. Ačiū. O dabar periname prie mm, devinto kuris, punkto, kuris anksčiau buvo aštuntas punktas. Tai yra ne žemės ūkio produktai. Pagal trips tvarka tai yra įmanoma. Tai yra geografinės nuorodos apsauga gali būti taikoma, bet kai kuriuose valstybėse narėse yra tam tikri teisės aktai, kurie reglamentuoja geografinę nuostatą žemės ūkio produktams, kai kuriuose ne. Ir pirmiausia, dėl nuomonės, poniai Radisė Moskva ir steikė į žodį. Labai ačiū kad sukeitėte darbo tvarkės punktus, nes aš turėjau dalyvauti kito komiteto darbe. Norėjau padėkoti šešėlinės panešėjams už jų atliktą darbą rengiant šitą nuomonę. Mes dirbame konstruktyviai ir birželio sesijoje, manau, bus įmanoma balsuoti dėl nuomonės, kaip mes pas, matėme paskutinėme komiteto posėdėje. Ši nuomonė yra paskutinė dėl kurio mes, tai yra paskutinė nuomonė kartu su Jūri rengiama. Ką aš mėginčiau padaryti, tai atsižvelgti į e, aptarti praeistų debatų metu išsakytas pastabas. Šitas pastabos rodo, kad buvo iš tikrųjų noras paremti, pritarti šiam dokumentui tai yra išplėsti geografinę nuostatą ir taikyti į geografinės nuorodos apsaugą, taikyti ją nežemės ūkio produktams. Norėčiau paminėti keletą nuomonės punktų, dėl kurių, manau, mūsų komitetas turėtų pasakyti savo nuomonę. Mes manėme, reikia, kad reikia pabrėžti, jog tokia teisinė priemonė yra gera mintis, kadangi tai padeda atsvarstyti klausimus ir e, paminėti produktų tą matomumą, užtikrinti jų geresnį konkurencingumą. Dar daugiau valstybės narės turi pasiekti politinį susitarimą, kuris e, padės e, žmonėms, kurie turi atitinkamas techninės priemonės. Taigi tai bus priemonė taikyti geografinę nuorodą, tai yra taikyti apsaugą ne maisto produktams. Atsižvelgsi vieną nuogastavimą, kuris buvo išsakytas diskusijose. Žmonės teigia, kad šitas mechanizmas turėtų būti kaip įmanoma veiksmingesnis tačiau neturėtų būti per daug sudėtingas ir nelankstus, nei finansinė, nei biurokratinė prasme, atsižvelgiant į tai, kad mūsų tikslinė grupė yra gamintojai ir Europos vartotojai. Tai yra kaip visuma. Aš mėginu aiškintis, kaip dabartiniai apsaugos standartai turėtų, galėtų būti laikomi atspirties tašku ateičiai. Ir dabar kila klausimų dėl dabartinio apsaugos lygio. Kadangi mes nežinome, kaip dirbsim ateityje, tai žemės ūkio produktų, maisto produktų apsauga yra gana veiksminga. Taigi galbūt reikėtų išplėsti šitą mechanizmą ir ne žemės ūkio produktams ir taikyti nuoseklę sistemą, o tai padėtų ES e, dvi šalėse dėrybose su trečiosiomis šalimis. Dar prieš vyk, pradedant dėrybės tai būtų jau naudinga. Ir manau, kad reikėtų tiečiai stebėti, kaip e, vyksta dėrybos, daugia šalės dėrybos. E, na, kartais sunku E, tinkamai dėrėti su šešiomis šalimis, jeigu Europos Sąjungoje nėra vieningo, vieningo nutarimo, vieningos tvarkos. Taigi mes kviečiame ir taikyti Lisabonas nuostatas dėl geografinės nuorodas ir manome, kad būtų gerai, jeigu komisija įtrauktų ir skirių dėl intelektinės mm, nuosavybės teisų. Ir komisija turėtų e, labai atičiai stebėti geografinės, nuorod, geografinės nuorodos klausimus, tiek kalbant apie žemės ūkio produktus, tiek ir apie kitus. Nauja apsaugos sistema padėtų suderinti įvairias egzistuojančias nacionalinės sistemas. Kodėl? Na, tai padarydami mes įveiksime dabartinius skirtumus atotrukius tarp valstybių narių kai dėl generavimo, dėl komunikavimo, dėl naujųjų strategijų, tai pagrindinis vaidmo turėtų būti skiriamas geografiniai nuorodai. Tai tokia mūsų nuomonės santrauka ir aš tikiuosi, kad jūs paremsit ją. Labai ačiū. EPP. E, e... Ma collègue Tokia Saifi e, Mėly kolegos, kolegė mm, Saifi dėl paskutinės minutės incidento negalėjo atvykti, tiesiog paprašė manęs perduoti mm, jos pareiškimą, jeigu neprieštarausite. Štai ir padarysiu. Visų pirma, jį prašė padėkoti ponė Maska už jos darbą, už nuomonės mm, parengimą dėl geografinių e, nuorodų apsaugos. E, bendrai kalbant, mes pritarėme mm, ponios Maskat išsakytą poziciją e, tekste. Labai svarbu pabrėžti, kad kalbant apie nežemės ūkio produkciją, mm, tas, e, tos apsaugos išplėtimas leistų apsaugoti mūsų gamintojus nuo padirbinėjimo nuo klastočių, apsaugoti būtų galima jų e, produkciją mūsų e, priekybiniuose, komerciniuose, nacionaliniuose, tarptautiniuose santykiuose ir ypač tai e, mes matėme, pavyzdžiui, lankydamėsi Vietname, kaip tai aktualu. Toliau ketvirtas punktas, aš sakyčiau, kad reikia mm, aiškesnių nuostatų, kad būtų aiškesnės taisyklės dėl geografinių nuorodų apsaugos ne žemės ūkio produkcijai. Ir mm, Svarbu, kad ta sistema būtų aiški, paprasta ir prieinama e, mažom vidutiniam įmonėm. A, toliau, dėl, kalbant apie geografinių nuorodų apsaugos išplėtimą po ES nežemės ūkio produkcijai, iš tikrųjų tai būtų labai svarbi apsauga nežemės ūkio produkcijai, ypač e, m, turint a, galvoje dėrybas Mes pritarėm paunios Mašką parengtam tekstui ir norėčiau dar asmenę pastabą pridurti, kad mano manimu šis pranešimas yra nepaprastai svarbus, nes išplėsdami tą apsaugą ir nežemės ūkio produkcijai mes tikrai galėtumėm apsaugoti ir savo kultūrinį ir ekonominį paveldą tam tikrą prasme. Ačiū. Euh, Ačiū. Dabar ponė Šansobar. Chair, I would like also to thank the rapporteur for, for, for her draft opinion. Ačiū. Dėkuoju už parengtą pranešimą. Jis parengtas kokybiškai aptariama mūsų santykiai su užsienio prekybos partneriais ir geografinių nuorodų apsauga taikoma nežemės ūkio produktams. Mes apsaugojame žemės ūkio produktus pritaikydami geografinės nuorodas ir dabar pats laikas išplėsti tą apsaugą. Toms mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurių veikla neviršė nacionalinių sienų, taikomos skirtingos taisyklės ir tai yra e, trūkumas, apribojimas tam, kad e, Europos piliečiai gautų ekonominės naudos, aš norėčiau pabrėžti dalykus, kuriuos reikia atlikti. Pirmiausia, paralelinės apsaugos sistemos. Europinė apsaugos sistema neturėtų reikšti, kad panaikinamos nacionalinės apsaugos sistemos. Ne visi gamintojai pageidaus gauti e, apsaugos patvirtinimą ES lygmenių. Todėl nacionalinės apsaugos sistemos kartu su ES sistema turėtų egzistuoti paraleliai, kad gamintojai pasirinktų tai, kas jiems tinka geriausiai. Antra, reikėtų vengti skirstimo į sektorius sektorinis požiūris buvo pritaikytas e, žemės ūkio produktų geografiniams nuorodoms. Ir pasitvirtino būkštaimai, kad tokia sistema neveiksminga. Todėl šita būsima sistema turėtų būti tarp, tarp sektorinė ir apimti pakankamai daug kategorijų. Galiausiai Nepamirškime, kad labai svarbu yra komunikuoti ir perduoti informaciją. Pritaikius geografinių nuorodų apsaugą visoje ES būtų pasiekta veiksmingų rezultatų tik tuo atveju, jeigu gamintojai ir vartotojai būtų informuojami pakankamai. Ačiū už jūsų nuomonę. Ačiū Pirminkė perskaitysiu kolegės Forenza parengtą tekstą. Dėkoju pranešiai už pranešimą. Geografinių nuorodų apsaugos praplėtimas yra būdas suteikti daugiau informacijos e, vartotojams ir pripažinti gamintojus visoje ES. Geografinės nuorodos suteikia papildomas vertės tam tikriems regionams ir priartina gamintojus prie vartotojų. Mes norėtume sukurti visoje ES galiojančią apsaugos sistemą, kuri vis dėlto nesusilpnintų dabar veikiančių apsaugos sistemų nacionalinių pagrindų. Reikėtų pasiremti geriausią praktiką tokiais klausimais, kaip atsiekamumas, gamyba, taip pat užimtumo užtikrinimas. Reikia įvertinti, kokios bus pasiekmes tarptautinėje prekyboje. Reikia atsižvelgti į laisvos prekybos sustarimus ir TTIP. Mes visada teigiame, kad TTIP susitarimas susilpnintų mūsų geografinę geografinių nuorodų sistemą. JAV vyriausybė mano, kad tai kliūtis prekybai, o mes manome, kad geografinės nuorodos yra apsauga vietos rinkų nuo tarptautinių korporacijų. Europa dabar derasi dėl susitarimo, kuris potencialiai gali susilpninti tą apsaugą. O tuo pačiu Europa teigia, kad nori apsaugoti geografinės nuorodas. Tai yra prieštaravimas, kurį mes nurodysime. Toliau geografinės nuorodos ir trečiosios šalys. TRIPS sustarimo 23 straipsnis. Mes manome, kad geografinių nuorodų apsauga ne tik prioritetas Europai, bet ir visiems gamintojams, ypač mažiems gamintojams visame pasaulyje. Dėkoju kolegos. Mums liko 10 minučių, o prašymų kalbėti pateikta šeši, taigi kalbėkite trumpai. Aš perskaitysiu šešėlinės pranešėjos klakin tekstą, jie atsiprašo, kad negalėjo dalyvauti. Mama Klakin nėra įsitikinusi, kad reikia taikyti geografinės nuorodas ne žemės ūkio produktams. Ir vietoj tokios sistemos ji norėtų, kad komisija atliktų išsamų poveikio įvertinimą, kokį, kokią naudą tokia sistema suteiktų Europos verslui. Poveikio įvertinimas taip pat galėtų nagrinėti, kokį modelį pritaikyti ne žemės ūkio produktams. Jie labai skiriasi nuo žemės ūkio produktams ir pritaikius tą pačią sistemą būtų pernelyg supaprastintas požiūris. Taip pat poveikio vertinimo metu galėtų pasisakyti visi suinteresuoti subjektai. Pone Maklakin supranta, kad reikia apsaugoti ES gaminamus kokybiškus produktus, tačiau reikia atsižvelgti ir į autorių bei prekių ženklų taisyklės. Prekių ženklai užtikrina, kad bus atsižvelgta į vartotojų lūkesčius bet kita vertus e, užtikrina ir lankstumą, ko neužtikrina geografinės nuorodos. Reikėtų paties gaminio gamintojams nuspręsti, ar jie nori perduoti gamybą į kitą pasaulio regioną, ar palikti gamintojams lankstumo, kad jie galėtų valdyti savo gamybos sąnaudas. Pone Maklakin neprieštaroja tam, kad būtų gilinamasi į šį klausimą toliau. Tačiau jos manimų būtinas poveikio įvertinimas prieš parengiant komisijos komunikatą dėl prekybos investicijų strategijos. Ačiū. Dėkoju. Žalieji pritarė žemės ūkio produktų geografinių nuorodų apsaugai. Mus taip pat vilioja išplėtimo ir pritaikymo idėja. Tai, ko gero, išsaugotų regionuose darbo vietas ir skatintų ekonomikos augimą vietos lygmenių. Mes norėtume išvengti sistemos, kur įmonės tik tai rinkodaros tikslais pasinaudotų tomis nuorodomis, kad sustiprintų tam tikrus prekių ženklus. Bendrovėms neturėtų būti leista piknaudžiauti tą sistemą. Negalima sakyti, kad e, tradicinės vokiškos kelnes Lederhosen gali būti tokiamis laikomis, jeigu jos gaminamos ne Münchene. Žinau, kad šiais laikais taip jau yra. Labai mažai Lederhosen kelnių gaminama, tebe gaminama Bavarijoje. Jų gamyba yra iškelta kitur. Komisija ir ponė Malmström ruošia komunikatą tuo klausimu ir mes pateiksime pakeitimus, kurie mūsų nuomonė yra svarbiausia. Turime vertinti visus pliusus ir minusus prieš pateikiant šį pasiūlymą teisėkoros procedūrai. Pone Magin, pirmininkė, aš jau esu pareiškusi pritarimą pranešėjui ir jo idėjoms, jos idėjoms. Tai naudinga priemonė skatinti priekybą ir kovoti su klastojimu. Aš tikiuosi, kad sparčiai bus priimti teisės aktai. Negerai, kad skiriasi žemės ūkio ir nežemės ūkio produktų reglamentavimas šio klausimu. Nes dažnai gamintojas būna tas pats. Gamina abi rūšis e, gaminių. Pavyzdžiui, e, marmuras iš Kararos, Italijoje. Kodėlgi jo neapsaugoti tokia pat geografinė nuoroda kaip žemės ūkio produktų? aš pritarčiau sumanimui atlikti poveikiai vertinimą. Bet kita vertus, gal, gal jo ir nereikia. Argi yra kokiu nors minusų mažiems gamintojams. Aš manau, kad geografinių nuorodų apsauga atneštų tik tai naudą jiems. Taigi, iš principo pareiškiu, kad mes jiems pritarėme. Judith. Ačiū ir noriu pagirti Alesiją už gerai parengtą nuomonę, aš jai pritariu. Pateiksiu Junktinės karalystės požiūrio tašką. Ne žemės ūkio produktai iš tikrųjų gautų naudą dėl geografinių nuorodų apsaugos. Imkime Savilrau gatvės e, siuvėjus. Jie kūrė labai e, aukštos vertės produktus, konkuruoja globalioje rinkoje, bet susiduria su nesažininga konkurencija tų, kurie kopijuoja Savilrau e, siuvėjus tai įdomus pavyzdys, galime jį panagrinėti komitete. Komisija gavo kreipimasi iš Savile Row e, profesinės sąjungos, asociacijos ir įmonių, kurios ten dirba. Ir jie prašo apsaugoti jų profesinės žinias ir jų profesinį amatą. Aš dabar negaliu leistis į detalės, bet paminėsiu štai ką. Atsiliepdami į žaliosios knygos konsultacijos, jie pabrėžė, kad būtina palaikyti pameistrystės programas ir mokymo programas, taip pat apsaugoti kokybės ir autentiškumo standartus, kurių jie laikosi. Aš manau, kad kai idėja iškelia profesinės sąjungos ir pačios įmonės į tą idėją verta atkreipti dėmesio. Taigi, aš tikiuosi, kad e, šią svarbę iniciatyvą, šią svarbių klausimų, kurį pasiūlė pranešėja, mes pasieksime pažangos. Ačiū pirmininkė. Noriu pagirti pranešėją už puikiai atliktą darbą. nepaprastai svarbi šį temą - geografinė nuorodų apsauga, geografinių nuorodų apsauga prekybos politikos rytyje taikoma ne žemės ūkio produktams. Laikas įvesti kosmastu apsaugą, jos kol kas nėra. Kai kurios valstybės narės taiko apsaugą ne žemės ūkio produktams, bet kitos ne. Tokio status quo mes pakesti ilgiau negalime. Šiek tiek tam tikrais atvejais dubliuojasi žemės ūkio ir nežemės ūkio produktų apsauga. Tai susiję su jų gamybos specifika labai konkrečiose vietovėse. Tai tam tikri ekonominiai faktoriai. Yra Ispanijoje ir kitose valstybės narėse tokių vietovių, kurios tiesiog priklauso nuo e, vietos mažos, mažo, mažo masto gamybos. Jiems tiesiog gyvybiškai svarbios žinios, jų tradicinės žinios, pameistrystė ir tai turi būti saugoma. Reikia geografinės nuorodas taikyti ir apsaugai, ir tam tikram puolimui rinkose. Šita priemonė veiksmingai padėtų kovoti su klastojimu ir nesažininga konkurencija. Nuo jos kenčia mūsų nacionaliniai produktai. geografinės nuorodas pritaikius ne žemės ūkio produktams, mes sustiprintume savo pozicijas būsimose dėrybose dėl prekybos susitarimų. Komisija būtinai turi pateikti teisės akto pasiūlymą. ES prekybos ir investicijų strategijoje geografinės nuorodos būtinai turi būti paminėtos. Taip mes apsaugotume daug darbo vietų, sukurtume daugiau stabilių darbo vietų. Užkirstume kelią darbo vietų perkelimui iš kaimo vietovių į miestus, išsaugotume ir gamyklų įvairių. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Komisijos atstovė kalba. Komisija atsižvelgia į pasiūlymus dėl geografinių nurodų apsaugos nežemės ūkio produktams, kad būtų uh, nustatyta panaši apsauga kaip ir žemės ūkio produktams tarptautinėse dėrybose dėl prekybos. Komisija dar nenusprendė, kaip su šia iniciatyva pasielgti. Komisija atsižvelgs į komiteto pasiūlymus, kad reikia išvengti biurokratinių kliūčių, taip pat tenksimės ne, ne panaikinti tų standartų, kurie galioja valstybės narėse. E, regionų komitetas, taip pat ECOSOC komitetas teigiamai pasisakė šiuo klausimu. Ir e, šis Europos parlamento tarptautinės prekybos komitetas pritarė šią iniciatyvai ir tai bus tarsi gairės mūsų darbui. Alestija pranešėjo. Ačiū, aš atsižvelgiau į įvairius komentarus. Noriu pabrėžti, kad įvairių frakcijų atstovai pareiškė tam, e, ir, ir pastabų, ir tam tikrų būkštavimų. Mūsų nuomonė, mūsų nuomonė bus atsižvelgta į šios komentarus. Svarbiausia pasirinkti veiksmingas priemonės. Šios iniciatyvos tikslas yra uh, apsaugoti ES ekonominį ir kultūrinį paveldą. Taip pat sustiprinti mažų ir vidinių įmonių potencialą. Mes matome ir ekonominių, ir socialinių privalumų šios priemonės apsaugotų žinias ir darbo vietas valstybėse narėse. Aš manau, kad e, šios elementus reikėtų vertinti kaip vieną bendrą pasiūlymų paketą. Nereikėtų iškreipti vaizdo Turime apsaugoti mūsų ilgametės tradicinės vertybės. Tuo pačiu mes sustiprintume savo dėrybinės pozicijas ir santykius su trečiosiomis šalimis. Reglamentavimas turi būti nuoseklus kad nekiltų abejonių, ką teigia viena ar kita taisyklė. Mes patys savo pakenktume, jeigu neprimtume šių priemonių. Mes nepasiektume savo tikslų. Pirmininkas taip, šioje srityje dėl šių priemonių reikia elgtis atsargiai. Pateikti pakeitimus reikia iki gegužės 11.17 valandos, o balsuosime greičiausiai birželio mėnesį. Dabar baigiu atvirą komiteto posėdį. Dabar poros minučių pertrauka ir tada koordinatorių posėdis.